Buongiorno e iniziamo i nostri lavori. Devo prima di tutto ricordare. Labas rytas, pradėkime darbą. Pirmiausia, norėčiau Jums priminti ir papasakoti, kas buvo nuspręsta vakar koordinatorių posėdėje. Aš tikiuosi, kad pritarsime tam, kas buvo nuspręsta. 186, 187. Čia yra procedūra laiškais. Keičiantis laiškais, aš tikiuosi, kad pritarsite šiai procedūrai dėl teisėkros pasiūlymų. Dabar. Dėl Gygoldo pranešimo. Teisėkros projekto pasiūlymas. Dėl TSB mes vakar dar nesustarėm dėl to, kokie bus paskirti pranešėjai, bet lyg tai Gualtieri turėtų būti paskirtas nuomonės referentų. Gygoldo pranešimui nuomonę renks EPP. Aldė gaus pranešimą dėl Tysen. Nuomonė dėl Tysen pranešimų. Dėl teisėkros pasiūlymo projekto istoriniai archyvai. Čia buvo pasiūlyta man imti šio reikalo, ir buvo pasiūlyta, kad nebus numatyta 11 metų čia ta vykdymo procedūros. Mes nuomonės nerengsime šio klausimu. Ir dėl Montanos e, pranešimo nuomonė dėl pripažinimo. Irgi nebus rengiama. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikau, kad e, tie sprendimai yra patvirtinami. Dėl delegacijų ir klausimų koordinatoriai pasiūlė surenkti vizitą į Junktinės Amerikos valstijas su tikrai gerai parengta programa, kuri turėtų būti sudaroma taip, kad būtų galima gauti <clears throat> autorizavimą, leidimą surenkti šį vizitą. Taip, vizitą taip pat siūlėme vizitus Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje tai yra sudėtingos konstitucinės valstybės narės, kuriuoms reikia skirti daugiau dėmesio. Na ir jau šiek tiek pasiūlymų gavome ir po to, jeigu dėl, dėl Airijos, <clears throat> taigi surenksime irgi tą vizitą. Dabar dėl studijų, klausimų laukiu pasiūlymų ir siūlyčiau gal raštu tokią procedūrą dėl siūlymų įvertinimo, dėl DAFO pranešimo. 93 109 straipsniai čia yra pritaikomi. Na ir koordinatoriai mano, kad 46 straipsnio supaprastinta procedūra turėtų būti taikoma. Kaip žinote, tokiu būdu būtų galima greitai, nekoreguojant teksto, jį patvirtinti. Na ir norėčiau paprašyti pono DAF dabar trumpai pristatyti tą klausimą, kad galėtumėme apsispręsti dėl tos supaprastintos pagrindintos procedūros. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs teisingai teigiate, tai yra pranešimo kurį bandėme priimti ankstesnėje kadencijoje. Jau paskutiniai e, etapai. Dar 2007 metais parlamente bandėme jį patvirtinti. E, tačiau dėrybos užstrigo taryboje. Ir neseniai įvyko toks proveršis, dėl tokių nežymių, kuklių techninių pakoregavimų procedūrai įpareigoti kandidatus dalyvauti rinkimuose savo gyvenamosios, valstybė, gyvenamosios vietos valstybėje. Na, e, yra pateikti parlamento pasiūlymai. Ir aš manau, kad koordinatoriai pritars tam, kad mes negalime realiai tikėtis kažkokių tai svarbių poslinkių rinkiminėje reformoje, rinkimų reformoje, kol nebus e, dar pradėjęs darbo konventas. Taigi, norint e, tuos kuklius, tokius biurokratiškus pakoregavimus įgyvendinti iki 2014 metų. 46 straipsnio taisyklės procedūra mūsų manimų būtų pati tinkamiausia šiuo atveju ir jeigu jūs pritarsite, aš parengsiu tokį trumpą pranešimą, kuriame trumpai ir išdėstysiu tų pakoregavimų pobūdį ir po to jie bus siūlomi plenariniam posėdžiui lapkričio mėnesį. Puiku. Toks yra pasiūlymas. 46 straipsnio procedūra yra siūloma, jeigu niekas tam neprieštarauja, tuomet e, laikome tai patvirtintų, tai bus paspartinta procedūra. Reikia kad bent jau trys nariai blokuotų tokį siūlymą, bet tokių mes nematome. Panašu, kad niekas tam neprieštarauja, taigi pritaikysime supaprastintą procedūrą šiuo atveju. Reiškia, nebus siūlomi pakeitimai. Gautas yra tarybos tekstas ir numaty, numatytas balsavimas lapkričio mėnesį. Ačiū ponui Dafui. Na, o dabar Atsiprašau, sako pirmininkas, dabar dar grįšime prie, na, prie tikros posėdžio darbo tvarkės. Pirmasis darbo tvarkės punktas bus vienuoliktasis. Ne, sako pirmininkas, jis dešimtasis. E, dėl pranešėjų skirimo, koks klausimas čia būtų? Ponas Dafas. Siūlymas rezoliucijai. Pasiūlymas dėl rezoliucijos apibendrinant komisijos pareiškimą dėl 2014 metų rinkimų. Koordinatoriai susitarė, kad mes Paprašysime, kad komisija pasisakytų, paskaitytų pareiškimą pagal 110 taisyklę, pagal joje numatytą procedūrą. Na ir pasiūlymo projektas yra jau uždalintas, kad visi su juo susipažintumėme. Pona Šepčevičius šiandien čia atvyks vėliau, tai mes galėsime taip tarti ir su juo. Tačiau čia yra trys elementai tame siūlyme susiję su viso parlamento rinkimų, rinkimų, rinkimų sąsajomis su komisijos komisarų skirimu ir dėl balsavimo datos, kurią norėtumėme pankstinti. Dėkoju. Aš koordinatorių posėdėje apie tai kalbėjome ir aš ketinau su panu Šečkovičiumi tą klausimą aptarti. Norėčiau, kad balsavimai vyktų lygiai dešimtąją. Ir dabar turime šiek tiek dar laiko. Taigi aš norėčiau, žinoma, padėkoti Jums už tą pirmąjį pristatymą, ponia Dafai. Ir kaip pana Šepčiovičius atvyks, aš manau, kad Jūs dar irgi pasisakysite. Dabar reglamento numeris 1093-2010 metų nuostatų dalinis keitimas. Šiuo reglamentu įsteigėme Europos priežiūros instituciją ir dabar per tą dalinį pakeitimą <clears throat> yra daromos sąsajos su tarybos reglamentu, kuriuo Europos centriniam bankui pavedamos specialios užduotis. Na ir e, iš atsakingo komiteto gavome pasiūlymus ir mes pamanėme, kad vienas pranešimas turi būti skiriamas EPP, kitas saldį, bet ne, dar nėra žinomos konkrečios pavardės. Taigi dabar tiesiog įvyks tokios bendrosios diskusijos. Kas nori pasisakyti, jeigu tokių yra, dabar galima tą padaryti. Taigi, kas norėtų? Dafas. Taip. Aš manau, kad e, tinkama yra, kad e, AFKO parengtų savo nuomonę dėl šių dviejų nepaprastai svarbių pranešimų. Aš manau, kad AFKO pozicijoje turime, nuomonėje turėtume nuolatos reikalauti, kad būtų laikomasi labai griežtai sutarties nuostatų ir ES sanglauda, vientisumas mums yra svarbiausias prioritetas. Na ir mes žinome, kalbant apie bankų sąjungą, čia iškyla nemažai problemų. Norint suderinti tas valstybės, kurios jau yra eurozonoje, tos, kurios beldžiasi į eurozonos duris, išskyrus Junktinę karalystę, kuri faktiškai yra vienintelė šalis, kuri turi išlygą dėl bendros valiutos. Tačiau, žinoma, Junktinė karalystė yra ta vieta, kur labai daug finansinių sandorių vykdoma yra. Ir čia kyla daug politinių politinės teisinės anglaudos problemų. Ir dar viena problema, kuri mums yra aktuali, yra tai, kad turime įtraukti priežiūros mechanizmą į centrinį banką, kuris būtų atskaitingas parlamentui ir tarybai ir išsaugotų banko nepriklausomumą, formuojant pinigų politiką. Komisija pasiūlė tokią kaip ir kinų sieną, kuri turėtų būti pastatoma Frankfurto institucijos viduje. Ir aš manau, kad Konstitucinių reikalų komitetas turėtų atidžiau panalizuoti tokio siūlymo pobūdį ir tikslą, ar vertėtų viduje taip griežtai atskirti tas atsakomybės, turiuomenį banko viduje. Trečiasis elementas yra tas, kad norint centralizuoti priežiūrą, bank, banko priežiūrą, į, į tai nepatenka draudimo sektorius. Ir tai galėtų būti tokia žymi problema, kuriant vieningą priežiūros sistemą visam finansinių paslaugų sektoriui. Ketvirtasis elementas, kurį reiktų įvertinti, tai yra santykiai tarp centrinio banko ir Europos bankų institucijos, apie ką kalbama Gygaldo pranešime, nes čia vėlgi Europos bankų institucijos uždavinys bus parengti tokį taisyklių vadovą. Ir jį reiktų įsigilinti. Na ir, kaip žinome, akademinėme pasaulyje vyksta diskusijos apie įvairias alternatyvas. Tarkim, pavyzdžiui, viena alternatyvų yra apjungti tas tris dabar veikiančias priežiūros institucijas ir sustiprinti sisteminės rizikų valdybos įgaliojimus, kuri faktiškai taptų tokiu tiltu tarp Europos bankų institucijos ir Europos centrinio banko. Na, aš nežinau, kiek buvo apsvarstytas toks alternatyvus siūlymas komisijoje, tačiau aš manau, kad mes turime, turėtumėme su ekonomikos reikalų komitetu uh, kažkaip pasidomėti ir apklausti komisiją ir galiausiai pona Dragi, kad e, būtų galima išsiaiškinti, koks yra jų pateiktų pasiūlymų na, pagrindimas, kokie yra pagrindiniai argumentai. Na ir galiausiai laikas yra, spaudžia šiuo atveju. Europos taryba teigia, kad procesas turi būti užbaigtas iki kalėdų. Aš manau, kad tai yra nepaprastai naivu to tikėtis. Tačiau, aišku, parlamentas <clears throat> neturėtų būti kaltinamas tuo, kad vilkina procesą. Mes turėtumėme elgtis kuo galima prasmingiau, tikslingiau. Ir taipogi manau, kad svarbiausias dalykas yra pasiekti kokybišką susitarimą ir sukurti tokią bankų sąjungą, kuri būtų tvari, kuri duotų naudos reguliuojant bankų sektorių. bankininkai yra protingesni ir faktiškai tikrai greitesni nei demokratinis ar teis, teisės procesas. Taigi čia mums e, svarbiausia yra susitvarkyti su šiuo didžiuliu iššūkiu. Grazie. Ha chiesto adesso di parlare il collega Guerrero che ha facoltà. Ačiū. Ponas Guerrero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Duff. Dėkoju pirmininkė. Ačiū ponui Dafui už padarytą įžangą. Pritarčiau paskutiniams teiginiams, kad reikalingas labai pamatuotas požiūris sprendžiančios klausimus ir ne tik todėl, kad tai yra labai svarbu, bet todėl, kad kalbame apie ES įsitraukimą ateityje. Todėl mums reikalingas gerai apskaičiuotas ir gerai apgalvotas požiūris. Labai svarbu, kad nebūtume apkaltinti e, dėl to, kad sprendimai šioje srityje buvo priimti per vėlai, nes, kaip žinome, bankai yra ekonomikos krizės šaltinis. Ir situacija jau tęsiasi kurį laiką. Žinoma, procesui besitęsiant yra e, atsirado įvairių pokyčių nuokrypių, tai ir valstybės skolos krizė. Kai kuriuose valstybėse narėse veikiantys bankai kelia riziką. Ir kai kuriuose centrinėse Europos Sąjungos valstybėse narėse ši problema yra ypač akivaizdi. žinoma, akivaizdu turbūt apie kokias e, šalis, apie kurias valstybės narės aš kalbu. Tačiau, nepaisant to, mums reikia rasti būdą išeiti iš krizės, reaguoti į krizę. Todėl labai svarbu užtikrinti bankų sistemos stabilumą. Dragi e, finansų pakte ir dokumente link pinigų ES, kurį parengė Europos vadovų tarybos pirmininkas Rampojus. Šios, šie klausimai yra sprendžiami ir dokumentuose teigiama, kad reikia pagerinti bankų priežiūrą, ją reikia centralizuoti ir koordinuoti, nes be jokios abejonės atsivėrus bankininkystės rinkai ir integracijos galimybėms reikalinga ir didesnė priežiūra. Kartais ji šimtų procentų turi būti nacionalinė. Todėl, kalbant apie integruotą bankų rinką, jai reikalinga nacionalinė priežiūra nacionalinės priežiūros priemonės turi būti nustatytos ES lygmenių ir kaip anot ponadav, mes nekalbame, kad reikia pakeisti visas nacionalinės bankų priežiūros institucijas – mes kalbame apie tai, kad Europos centrinis bankas atliktų vadovaujamą vaidmenį ES taikant integruotas priežiūros priemonės. Taip pat, kaip teigia ponas Dav, mums reikia žinoti, kaip jeigu 10 ES valstybių narių nėra eurozonoje, tai bankų, bankininkystės sąjungai labai sunku centriniam bankui suteikti tą vadovaujamą vaidmenį. Trumpai norėčiau pritarti tam, kad bankų priežiūros veikla turėtų būti konsoliduota nepakanka apriepti tik bankus. Yra ir kitos priemonės, ir, ir kitos situacijos, kurios turi būti. Ir galiausiai dar norėčiau grįžti prie tos kinų sienos įvaizdžio. Nes mums reikia surasti vadinamąjį briti, britišką sprendimą. Tačiau gali taip nutikti, kad mes eisime tokiais ratais ir tai gali būti tos kinų sienos įvaizdžio dalis. Juk turime palaukti ir pasižiūrėti, bus, kokios bus galutinės ekonuostatos, tačiau dauguma mano frakcijos narių yra įsitikinę, kad Europos centrinis bankas turėtų atlikti visų bankų ir kredito institucijų priežiūrą. Tačiau mes puikiai suprantame, kad pradinėme etape nerealu būtų reikalauti, kad Europos centrinis bankas prižiūrėtų 6 tūkstančius kredito institucijų Europos Sąjungoje. Jau vien tai e, neleistų Europos centriniam bankui tinkamai veikti. Taigi reikėtų realiai vertinti situaciją, kai kalbame apie e, Europos centriniam bankui suteikiamą priežiūros vaidmenį. Mums reikėtų siekti priežiūros mechanizmo gyvendinimo galėtume pradėti nuo kai kurių institucijų priežiūros, po to išplėsti tą vadinamąją kinų sieną, kuri apjungtų, kuri eitų aplink visą sistemą. Ir E, kaip ekon komiteto pakaitinis narys ir aš dalyvavau toje diskusijoje, kai buvo kalbama apie sisteminį požiūrį ir kad Europos centrinis bankas turėtų prižiūrėti tik sisteminius bankus. Tačiau šį požiūrį būtų galima taikyti ir bankų metmeniui ir tiems bankams, kurie veikia visoje Europos Sąjungoje. Bankai yra tarsi finansiniai raumenys, bet jie labai dažnai veikia ne vienoje šalyje, dažniausiai veikia daugelįje šalių. Taigi mums reikia dar išsiaiškinti, kurie bankai yra sisteminiai. Taigi centrinis bankas turėtų būti Europos bankininkystės sistemos priežiūros institucija. Toks turėtų būti galutinis tikslas. Ir būtų protinga ypač ekon komitete parengti kelio gairias ir nutarti, kaip pasiekti šio tikslo. Galime pradėti nuo paprastesnių dalykų ir vėliau plėsti Europos centrinio banko priežiūros veiklą. Dėkuoju, ponas Tarkovski. Kalbėsiu labai trumpai, nes dauguma dalykų jau buvo išsakyta, ypač Andriu išsakė tas nuomonės. Mums reikėtų išsiaiškinti, kokie yra visų institucijų santykiai, nes kartais mes konstitucinių reikalų komitete galime priimti tokius sprendimus, kurie kitiems atrodys labai sudėtingi, labai painus. Ir 2000, reikėtų atsižvelgti tai, kad 2010-aisiais įsteigėme kai kurias institucijas, o dabar nepasitikime jomis. Taigi klausimas, kaip padaryti, kad tos institucijos atitiktų reikalavimus ir kaip elgtis su tomis valstybėmis narėmis, kurios yra eurozonoje, kurios nėra eurozonoje, bet norėtų bendradarbiauti. Taigi Europos centrinio banko priežiūros, Europos centrinis bankas ir bankų priežiūros institucija turėtų atlikti tas užduotis ir mums reikėtų vengti iškraipimo vidaus rinkoje. Europos bankininkystės institucija buvo įsteigta būtent tuo tikslu ir mums reikia sustiprinti jos paigumus, kad galėtų atlikti šias užduotis. Kas dėl gygau pranešimo, mums reikėtų išanalizuoti galimybės, kaip pakeisti e, taisyklės dėl balsavimo, kad Europos bankininkystės institucija galėtų veikti veiksmingiau, stiprindama rinką ir finansinių paslaugų teikimą. Taip pat buvo minimos valstybės narės, kurios norėtų bendradarbiauti, tačiau nėra eurozonos narėmis. Kaip tas valstybės narės įtraukti ir mums reikėtų pagalvoti, kaip jas įtraukti bent jau į Europos bankininkysės priežiūros institucijos valdybą. Nes gali nutikti taip, kad turėsime tokią sistemą, kai ne eurozonos valstybės narės norės dalyvauti priimant sprendimus, reikėtų atsižvelgti į fiskalinį paktą. Reikėtų išanalizuoti šiuos klausimus, o visų svarbiausia, reikia įrodyti, kad ta sistema, kurią mes įsteigėme, yra naudinga, kad aiškiai paskirstytos kompetencijos, kad jos nepersidengia ir kad mes išvengsime tokių situacijų, kuriuose nežinotume kuri institucija atlieka kurias užduotis, kaip prireiks informuoti apie tai visuomenę. Jeigu nepatikslinsime taisyklių, tai e, galime sukurti įspūdį, kad ta sistema, kurią sukūrėme 2010 metais, yra nuslopinta 2012 metų priimtais sprendimais. E Ačiū. Ir galiausiai ponas Meser Šmitas paskutinis kalbėtas šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė, buvo tikrai įdomu klausytis šių diskusijų. Mane ypač stebina komisijos pasiūlyme tai, ko, kokios kompetencijos bus su, sutiktos tokiai institucijai. Be abejo, bankų sektoriaus priežiūrė yra savaime supranta dalykas. O kaip su institucijos įgaliojimais? Bankai ir finansinės institucijos pak, e, pak, nacionalinių lygmenių institucijos priežiūrinčios bankus turi būti galiotos. Europos centriniam bankui ateityje bus, turėtų būti stikti aiškus nu, įgaliojimai, e, kokias institucijas, kokius bankus jis turės teisę prižiūrėti. Tai yra labai aktuali diskusija. Kas, ECB, kas prims sprendimus dėl šių klausimų ateityje? Ar tai bus daroma, ar tai darys nacionalinės institucijos ar ECB? Jeigu uh, taip gali nutikti. Man atrodo, mums aktualu pasvarstyti viską e, sutarčių 209 straipsnio kontekste, nes tame straipsnėje išvardintos užduotis, o ne įgaliojimai. E, tai yra, kad ACB, kad bankui gali būti suteiktos užduotis, o ne įgaliojimai. Tai yra didelis skirtumai. Tai didelis skirtumas. Todėl būtų įdomu išsiaiškinti, kokia, kokia praktika yra taikoma, kaip, buvo, kaip darbas vyko anksčiau, o kaip e, su ne eurozonos valstybėmis, kaip jos galės įtakoti šią naują instituciją. Vertinant viską iš politinio požiūrio taško, būtų įdomu sužinoti, kas nutiks su Didžiaja Britanija, nes uh, visi sprendimai, jeigu visi sprendimai bus priimami e, remianti šiuo straipsniu, tai pagal jį e, reikia vienbalsio sprendimų prieimimo. Ir paskutinį kartą, kai domėjausi, Junktinė karalystė vis dar buvo ES nare. Taigi, kaip Junktinė karalystė balsuos, ar jį priešinsis to, šiems sprendimam, kaip viskas atrodys iš politinio požiūrio taško, bet žinoma, įdomesni dalykai yra susijęs su teisiniais, juridiniais šio klausimo aspektais. Ir 127 straipsnio analizė vis dėlto neatskleidžia, ar galima sutelk, suteikti kokius, kokius nors papildomus įgaliojimus Europos centriniam bankui. Ir komisijos pasiūlymą tai taip pat nėra aiškiai pristatyta, todėl būtų įdomu tai sužinoti. Pirmininkas, ačiū. Pone Defai, ar norėtumėte pakomentuoti šį klausimą trumpai? 127 straipsnio šešta dalis kalba apie konkrečių užduočių suteikimą Europos centriniam bankui. Tos konkrečios arba specifinės užduotis gali būti kas tik nori. Ir numatomų funkcijų apreptis gali ženkliai išaukti, išsiplėsti, jeigu remiamės šiuo straipsniu nemanau, kad reikėtų e, straip, šį straipsnį interpretuoti kaip suvaržančias, apribojančias nuostatas. Manau, kad jeigu bus pasiektas politinis ir teisinis, juridinis susitarimas, tuomet įvyks ECB transformacija, jis taps tokia institucija, kokios kurios apibraižų nenumatė niekas anksčiau, bent jau Bundesbankas. Tai taip pat nebuvo numatyta Masaiktos sutartyje. Taip pat žinome, kad egzistuoja, te, egzistuoja keletas centrinio banko modelių, kuriuos galime nagrinėti. Pavyzdžiui, yra Anglijos bankas, yra kitų, kito modelio bankai. Jų visų kompetencijos ir galios skiriasi. Ir, jie, ir jų santykis su atitinkama e, finansinės srities e, institucija skiriasi. Ir prisiminus krizę ir ko mes E, išmokome iš krizės, ką mes suvokėme jai prasidėjus. Tai visų pirma yra tai, jog santykiai tarp bankų ir prižiūrinčių, juos prižiūrinčių institucijų labai sparčiai kinta. Norėčiau, kad mes būtume šio kaitos proceso prieš akiją. Ir norėčiau kai ką pasakyti, atsakyti į klausimą apie Britus. Manau, kad Junktinės karalystės sprendimas, kuomet jis bus priimtas, bus priimtas atsižvelgiant į priežiūros institucijos kokybę, siūlomos priežiūros institucijos kokybę ir turinį. Dar žodis suteikiamas ponui Mesiršmitui, prašau. <clears throat> Norėčiau trumpai sureaguoti į pono Dafo pasisakymą. Prieš 20 minučių sakėte, kad mes turime labai kruopšiai stebėti, kad būtų užtikrintas sutarčių nuostatų įgyvendinimas. Būtent tą ir raginu čia daryti. Aš nesakau, kad tai kažkaip tai prieštarautų 127 straipsniui. Aš noriu tik pasakyti, kad užduotis. Uh, numatomos nebūtinai yra susijusios su pasiūlymu, kurį pateikė komisija. Ir vėl grįžtant prie komisijos pasiūlymo teksto, būtų mm, visai aktualu paprašyti raštiško paaiškinimo, kokios konkrečiai galios bus suteiktos ECB ir kokios praeitįje galios ir užduotis jau buvo sutiktos ACB praeitie remiantis tuo straipsniu, kad mes žinotume, kaip tai daroma remiantis sutartimis ir kad galėtume aiškiai patikrinti, kaip interpretuojami sutarčių straipsniai. Pirmininkas. Tuomet dešimtojo darbo tvarkės punktos svarstymas baigtas ir mes turime patvirtinti tolesnį darbų tvarkaraštį, kaip svarstysime šį pranešimą. Gigold ir Taisen pranešimai bus e, tvirtinami lakručio 29, todėl mes turime komitete balsuoti lakručio 27. Tai reiškia, kad visus pakeitimus reikia pateikti iki lapkričio 6 antradienio. Noriu paklausti pranešėjų noriu kreiptis į pranešėjus, kurių pavardžių dar nežinome, bet jie bus netrukus paskirti, kad jie susitartų vėliau dėl pakeitimų termino, kad mes galėtume tai svarstyti komitete. Tuo dešimtojo darbų reikės punkto svarstymą baigėme, už dešimties minučių prasidės balsavimas, o per tas liekančias dešimt minučių galbūt galėtume suteikti galimybę ponui Dafui detaliu apsvarstyti, pristatyti jo pasiūlymą. Jūs pristatėte temą posėdžio pradžioje, bet iki balsavimo yra kelios minutės, bet ir neilgiau. Paskui bus balsavimas, todėl nekalbėkite ilgiau nei 10 minučių. Komisijos pareiškimas dėl rinkimų. Mm, tai susijęs su trimis dalykais. Visų pirma, kreipimasis į politinės partijas ir raginimas joms nominuoti savo lyderius kaip galimus e, potencialius komisijos pirmininkus, pir, kandidatus į komisijos pirmininką. Taip pat nominuoti numatyti, kad 50 procentų naujos komisijos narių bus iš parlamento narių, kurie bus išrinkti 2014-aisiais. Precedentas jau yra, pavyzdžiui, Mišelis Barnyje buvo išrinktas į Europos parlamentą ir paskui jis buvo paaukštintas pareigose ar perkeltas į komisiją. Per keletą mėnesių jis tapo komisijos nariu. Manau, kad 50 procentų sprendimas 50 procentų e, nominuoti iš tarybos ir 50 procentų nominuoti iš parlamento narių tarpo užtikrins tos institucijos sudėties pusiausvyrą tai taip pat užtikrins didesnį komisijos darbo legitimumą. Ir šių abiejų pasiūlymų tikslas yra užtikrinti glaudžias sąsajas su rinkimų kampanija, rinkimų į parlamentą kampanija bei komisijos narių rinkimais, kita vertus. Būtent to mes ir siekiame, teikdami pasiūlymą dėl galimybės sudarinėti daugia šalius kandidatų sąrašus, tačiau mums tai nepavyko. Trečias aspektas - paskelbti rinkimų, svarbiausias rinkimų datas nuo birželio iki gegužės. Svarbiausia suteikti parlamentui pakankamai laiko pasirenkti ir suorganizuoti savo darbą tai, kad Liepos mėnesį būtų galima išrinkti komisijos pirmininką. 2009-aisiais mes tą užduotį atidėjome iki rugsėjo mėnesio. Ir naujoji komisija nepradėjo, pradėjo dirbti tik vasario mėnesį, o tai buvo tikrai per ilgas laiko tarpas nuo rinkimų momento. Kita problema susijusi su datomis, kurią, kurios, kuriai reiktų pabandyti užbėgti už akių. tai, e, žu, pavyzdžiui, sėkminės bus viena iš švenčių, kuri, bus, kuri yra aktuali data tuo laikotarpiu, reikia apie tai pagalvoti taip pat. Taip pat žengimo dangun šventė. Ir taryba turi priimti sprendimą šio klausimo, parlamentas duoti savo sutikimą. Ir taip mes turėsime daugiau laiko, galėsime šiam klausimui skirti daugiau laiko. Tačiau dabar svarbiausia pradėti inicijuoti sprendimo priminėjimą dėl datos, dėl, nes tai aktualu nacionalinėms institucijoms nes jos irgi turi sutvarkyti savo darbą atitinkamai. E, dar vienam kolegai suteiksiu galimybę pasisakyti. Pirminkė man padaro didelį įspūdį pono DAFO pasiūlymas. Aišku, ir datų klausimą mes jau esame svarstę anksčiau mūsų komitete. Ir pirmasis pasiūlymas taip pat susijęs su e, vykstančiomis diskusijomis. Tai tikrai novatoriškas pasiūlymas, tačiau išvelgiu vieną problemą, nežinau, ką tu apie tai manai, Andriu. Keičiasi rinkėjų ir parlamento narių santykis. Lengva sakyti, aš balsuokite už mane, aš būsiu parlamento narys, ar dabar žmonės, na, potencialus kandidatai galės teikti, balsuokite už mane, aš būsiu komisijos narys. Uh, tai keičia procesą ir, ir tarsi reiškia, kad parlamentas yra pavaldus komisijai. Rinkėjai, viską vertant iš rinkėjų perspektyvos. Aš jau matau galimas antraštės žiniasklaidoje šią temą. Galbūt reiktų viską kažkaip perstruktūrizuoti, kažkaip kitaip tai pasirinkti kitas formuluotės. Aš suprantu, kad komisijos nariai turėtų būti renkami, bet nežinau, ar jie turėtų būti renkami per parlamentą. Tai klausimas, kurį aš norėčiau užduoti. Pirmininkas, diskusiją turime baigti. Aš noriu pats pridurti kai ką pasakyti ponui Defui. Aš palaikau šios pasiūlymus ir tą padalymą komisijos narių 50 ir 50 procentų. Tačiau komisijos nariai privalo turėti tam tikros patirties ir įgūdžių, kad galėtų dirbti komisijoje. Tai vienas dalykas. Vienas dalykas teikti, kad jie turi būti išrinkti iš Europos parlamento, parinkti iš Europos parlamento narių. Tačiau komi, būtent komisijos pirmininkas pasirinks savo komisijos narius, to irgi reiktų nepamiršti tuos klausimus galėsime svarstyti da, ki, ki, kitą kartą, bet dabar jau reikia baigti šio klausimo svarstymus ir pereiti prie balsavimo. Dar kartą šį klausimą svarstysime, kaip jau sakiau, balsuosime lakrūčio 27-ąją, projekto tekstas anglų kalba netrukus bus išdalintas, pakeitimai atsiras vėliau, o lapkričio 6-ąją lapkričio 6-osios vidurdienis yra data, iki kurios reikia pateikti pakeitimus, kad pasirenktume balsavimui, kad turėtume pakankamai laiko. Ir, žinoma, dar kartą tai svarstysime, e, kuomet ateis pas mus vicepirmininkas Šepčiovičius. Dabar prasidės balsavimas. Ir pirmiausia, balsuosime dėl ES bendros gynybos ir solidarumo sąlygų politinės ir politiniai ir veiklos aspektai. Allora, cominciamo col mettere in votazione. Taigi pradėkime nuo balsavimo nuo balsavimo dėl 4612 ir 416. Už. Kiek kontrario? Prieš. Kas susilaiko? Atmestas. Šeštas pakeitimas. Čenako. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtintas. Septintas pakeitimas Šolts. Kas už? Prašome pakelti ranką. Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Aštuntas pakeitimas buvo atsiimtas. Septintas pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas, kas už prašoma apkelti rankas. Kas prieš? Kas susilaikė atmestas. Devintas pakeitimas Janės Barnuevo, kas už prieš, susilaikė atmestas. O dabar balsuosime dėl kompromisinio pasiūlymo A. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Pereikime prie aštuntos dalies pakeitimas, e, pranešėjas pateikė pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtas pakeitimas, Carskovski, kas už, kas prieš susi pranešėjo pateiktas pakeitimas dėl devintos dalies, kas už prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Dešimtas pakeitimas Tai yra pakeitimas dėl dešimtos dalies, kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. Vienuolikta dalis. Čia ne vienuoliktas pakeitimas, o vienuolikta dalis. Pranešėjo pateiktas pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaikė atmestas. Tryliktas. Punktas. Trylikta dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Dabar balsuojame dėl dvylikto pakeitimo. Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. Tryliktas pakeitimas atmetamas nes patvirtintas 12 pakeitimas, 14 pakeitimas. Jo taip pat nelieka, nes patvirtintas 12 pakeitimas. 14 dalis pranešėjo pateikimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pereikime prie 15 pakeitimo, kas už. Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 16 pakeitimas Genakau. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 15 dalis pakeitimą pateikė pranešėjas. Minutėlę. 16 pakeitimas buvo patvirtintas, vadinasi 15 dalies pakeitimo nelieka. Pereikime prie 17 pakeitimo. Janijas Barnuevo, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. 18 pakeitimas, kas už. Prieš Patvirtintas. 17 dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pakeitimas dėl 18 dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmestas. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtintas. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtintas? Pranešėjų pateiktas pakeitimas dėl 19 dalies, kas už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. 23 pakeitimas. Balsuosime dalimis. Už pirmąją dalį, kas už. Kas prieš kas susilaikė, patvirtinta. Balsuojame už antrąją dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 20 dalis pranešėjų pateiktas pakeitimas kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Perikime prie pirmos dalies, kas už. Kas prieš? Atmesta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Pirmas pakeitimas pateikė Šolts. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Antras pakeitimas. Trzaskovski, kas už, prieš, patvirtintas. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas, Janės Barnojevo, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Penkta dalis, pakeitimą pateikė pranešėjas, kas už prieš atmesta. O dabar balsuokime už visą nuomonės projektą. Kas už? Prieš? Patvirtinta. Anche astenuti? Non ci sono. Nessuno. 14 prieš 19 11 už, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Raporto Gualtieri, il percorso. Dabar pereisime prie Gualtieri pranešimo. Siekia sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą. 30 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 53 pakeitimas Hefnerio. Yra čia nauja žodinė formuluotė dokumente. Kas už? Kas prieš? 12 prieš atmesta. 55 pakeitimas. Neatsiprašau, sako pirmininkas. Reikia balsuoti dėl pirmojo kompromiso. Tiksliau, tai, tai yra į kompromisas, pranešėjo parengtas kompromisas, kas už. Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Dabar, kadangi patvirtintas į kompromisas, nebalsuosime dėl kitų pakeitimų ir iš karto pereisime prie 54 pakeitimo, kas už. Kas prieš susilaikę atmesta. 32 punktas pranešėjo siūlomas, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dabar periname prie 57 pakeitimo, kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. 56 kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. 58 kas už. Čia yra dvi dalys, tiksliau. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 33. Jis atkanta automatiškai. L kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Taigi, 34 atkrenta, 60 ir 59 taipogi. 34 ir 60 taip pat atkrenta automatiškai. M kompromisas, kas už. Pone pirmininkė, dėl 32 tą norėčiau pasakyti. Čia, man atrodo, įsivėlė klaida balsavimo sąraše. Gal galėtumėte, galėtumėme pakartoti balsavimą dėl 32, nes čia šiek tiek sumaišyta yra su kontroversiškesniu tekstu jūsų balsavimo sąraše, tačiau tai yra labai svarbu bendram pranešimo vientisumui. Pirmininkas. Galbūt čia įsivėlė klaida anksčiau, tačiau jeigu yra vienbalsiai prabalsuota komitete, mes dabar negalime grįžti prie to. to pone Tarkovskiai, ką jūs, Čarkovskiai, ką jūs pasakytumėte? Ar norime dabar kartoti balsavimą? Ar jūs pritartumėte tam? Ar visi pritarė tam, kad būtų balsuojama iš naujo? Ponas Daf. Pone pirmininkė. Galime pakartoti balsavimą. Kalbu apie 32, apie 32. Ponas Daf, pirmininkas. Komitetas atmetė šį pakeitimą. Ponas Gualteris sako, kad įsivėlė klaida balsavimo sąraše ir norėtų, kad būtų kartojamas balsavimas. Ponas Čerkovski tam pritarė, jis neprieštarauja, kad būtų balsuojama iš naujo. 32 punktas. Ponas Daftar kažką norėjo pasakyti. Pirmininkė, čia yra gramatinė problema. Anglų tek, angliškam tekste teigiama privilegijos tęsti. Angliškai, man atrodo, taip niekas nesako, čia privileges to proceed, čia taip tiesiog yra nesakoma. Ir dėl tos priežasties aš manyčiau, kad EPP ir ALDE tam prieštaravo ir pritarė 57 pakeitimui vietoj to. Aš, bent jau aš taip vertinčiau situaciją. 57 jis juk buvo patvirtintas, ar ne? Geraldai, ar taip? Penkiasdešimt septintasis buvo patvirtintas, taip. Penkiasdešimt septintasis patvirtintas, taip. Tuomet viskas tvarkoj. Pirmininkas, 57 buvo patvirtintas, tai kodėl dabar reiktų vėl balsuoti dėl 32? -ojo? Nėra prasminga tą daryti dabar jau.

ir 61 pakeitimas atkrenta automatiškai. Dabar 36 punktas, kas už. Kas prieš? Atmesta. 37 punktas, kas už. Kas prieš? Atmesta. 63 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę. Reikia pakartoti, neaišku, koks rezultatas, dar kartą kas už. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Atmestas pakeitimas. 12 balsavo prieš, 11 už. N kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Kągi, 39 punktas. nes visi kiti pakeitimai atkrenta. 39 punktas kas už. Kas prieš? Primta. 40 punktas atsimtas yra. 67 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 68 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. O kompromisas. Čia dvi dalys yra. Iki social dimension. Pirmoji dalis bus. Viskas išskyrus social dimension bus pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dabar social dimension antroji dalis. Kas už? Kas už? kas prieš. Atmesta. 12 prieš, 11 už. Septyniasdešimtasis pakeitimas atkrenta. 41 punktas taip pat, 69 taip pat, 71 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. Septyniasdešimt antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 74. Kas už? Kas prieš? Primta. Dabar priedai. 75 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikę atmesta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 77 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 78 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ar norite kartoti balsavimą dėl 79 pakeitimo? Norime patikrinti nes yra bejonės. 79 pakeitimas. Dar kartą. Kas už? Kas prieš? Panašu, kad. Na, nežinau dėl kieno kaltės, bet man atrodo, kad priimtas yra šis pakeitimas. 80 atkrenta automatiškai, 81 kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. Kelkite aiškiau rankas, nes nelabai aiškus būna rezultatas. Priimtas šis pakeitimas. 82. Kas už? Kas prieš? Atmesta. A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. Pirmas punktas, antrasis pakeitimas atkrenta. Pirmasis pakeitimas, antroji dalis. Tik tai dėl antrosios dalies balsuosime. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antrasis punktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas yra priimamas, yra priimtas, bet dabar reikia žodį, dėl žodžio klausę balsuoti. Čia antrasis punktas. Trečiasis pakeitimas čia būtų kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Trečiasis punktas kas už. Reikia patikrinti, kas prieš. Kelkite aukščiau rankas. Kas prieš dabar dar kartą? Atmestas. B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Taigi, ketvirtasis punktas atkrenta, penktas pakeitimas taip pat. Ir dabar C kompromisas. Dvi dalys čia yra. Pirmoji dalis yra viskas išskyrus The Social Dimension, kaip ir praeito atveju, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. Dabar antroji dalis. The Social Dimension, kas už. Kas prieš? 11 už 12 prieš atmestą. Dabar šeštasis, punkt, šeštasis pakeitimas atkrenta, penktas punktas atmintas taip pat. Dabar šeštasis punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta gal aš blogai suskaičiavau, tačiau dėl C kompromiso aš priešingai, priešingas rezultatas mano skaičiavimo yra, tai gal ne, ne tiesiog ne visas pakeltas rankas, mačiau, gal galime dėl antrosios dar C kompromiso dalies balsuoti iš naujo. Pirmininkas, man atrodo, kad aš teisingai viską suskaičiavau. Tai buvo anksčiau pakeitimas pirminiam tekstui. Taigi kai kuriuose sąrašuose, pavyzdžiui, mano sąraše yra minusas, kai tuo tarpu prie pirminio teksto turėtų būti padėtas pliusas, tai gal ir su žaliaisiais yra ta pati situacija. Mes balsavome teisingai, tačiau aš įsivaizduočiau, kodėl. E, štai dėl šios priežasties kolega prašo, kad būtų pakartojamas balsavimas dėl antrosios dalies. Pirmininkas, na kągi, jeigu norite, pakartoti, galime pakartoti balsavimą dėl antrosios dalies, tik dėl žodžių the social dimension. Balsuojame. Čia balsavimas vyksta dėl konstatuojamosios dalies. Na, jeigu norite, galime pakartoti balsavimą, ar norite kartoti. Tuomet kartojame dar kartą, tikriname. Antroji C kompromiso dalis. Prašau, kas už, pakelkite rankas. Kas prieš? Vienuolika už, dvylika prieš, tai kaip ir praeitą kartą. Aštuntasis pakeitimas. Hefnerio. Aš skaičiavau pakeltas rankas ir taip, skaičiavau už tai taip. Aštuntasis pakeitimas. Kas už dar kartą pakelkite rankas. Aštuntas pakeitimas. Patvirtinta. Septintasis, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Devintasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dešimtasis, kas už? kas prieš. Atmesta. Vienuoliktasis kas už, kas prieš, apsusilaikė atmesta. Dvyliktasis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktasis kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 14 kas už. Kas prieš, susilaikę, atmesta. 15 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 8 punktas kas už. kas prieš, susilaikė atmesta. Šešioliktasis, kas už? Kas prieš? Priimta. 12 už, 11 prieš. Devintasis punktas, kas už? kas prieš, susilaikė priimta. Septynioliktasis pakeitimas. Kaip priedas. Kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Aštuonioliktasis. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. D kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dabar periname iš kart prie 11 punkto, kas už. Kas prieš Atmesta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas, kas už. Noriu patikrinti. Norite patikrinti? Kągi kartojame, vienuoliktasis punktas. Kas už? kas prieš. Atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 12 punktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta Atmesta. E kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Dabar pereisime prie 14 punkto. Ar 14 punktas buvo atsimtas? Panašu, kad taip. Dvidešimt ketvirtasis pakeitimas, kas už. Kas prieš? Priimta. 25. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. F kompromisas, kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas, paskubėjau trupučiu, kad dar 15 punktas yra kas už. Kas prieš? Atmesta. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kągi, dabar kelis praleisime. 28 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. 29 Kas už? Kas prieš? Atmesta. Kągi, kartojame balsavimą. 29. Kas už? Kas prieš? Dvylika. Už, vienuolika, e, tačiau prieš, vienuolika už, atmesta. Trisdešimtasis. Kas už? prieš. Atmesta. 31 kas už. Kas prieš? Atmesta. 17 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 18 punktas. Čia dar yra žodinis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, nelabai supratau iš naujo, kas už dar kartą, kas prieš, susilaikė priimta. 19 punktas kas už, Kas prieš? Susilaikė atmesta. 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 20 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 34 kas už. Kas prieš? Atmesta. 35 kas už. Kas prieš? Nėra aišku. 35 dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 21 punktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dabar pereiname prie 22 punktas pranešėjo, kas už, kas prieš. Priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Dabar perėsime prie 24, kas už Kas prieš? Vienuolika už, vienuolika prieš. Tikriname. Kas už dar kartą? Kas prieš? Atmesta. 11 už 12 prieš. 39 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Primta. 40 kas už. Kas prieš? Susilaikę? Priimta. 25 punktas kas už. Kas prieš? susilaikę, atmesta. 42 pakeitimas kas už, o 41 dėl jo nebalsavimo, dabar reikia dėl jo balsuoti, mano manimu, nes 25 buvo atmestas. Ai, teisingai, sako pirmininkas, 41 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 42 kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. 43 kas už. Kas prieš? Susilaikę priimta. 44. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. P kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. 46 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 26 punktas kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 47 pakeitimas. Kas už. Kas prieš susilaikę, atmesta. 27 punktas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimt aštuntasis punktas, kas už, kas prieš, 12 prieš 11 už atmesta 29 punktas kas už. Kas prieš? Atmesta. 48 kas už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta 49 kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas, kas už? Prašau pakelt rankas. Kas prieš? 18 už. Kiek prieš balsa, balsavo? Pakelkite rankas, kas prieš. 3 prieš, susilaikė. Kągi, baigiame ir šį balsavimą, sveikiname visus jūs. Ir ypatingai sveikiname poną Gualtierį.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 Dobbiamo adesso votare la Taip. Dabar balsuosime dėl preliminaraus pranešimo siekia teigiamos daugiamatės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Pone Traškovski, balsuojame. Ketvirtas pakeitimas už, prieš. Prašau visų balsuoti, ponia Valtienė. Balsuojama dėl Traškovskio pranešimo, skirto daugiametiai finansavimo programai 2014-2020 metų laikotarpiai. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susi... Pritarta. Penktas pakeitimas už? Prieš? prieš. Turime pradėti iš naujo, nes panašu, kad jau pavargome. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas už Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Septintas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. A kompromisas už. Apgailės tau, sako pirmininkas. Kai tik pamatau didesnę skiltį, iš karto siūlau balsuoti dėl jos, bet turime grįžti prie devinto pakeitimo, kas už, prieš. Pritarta. E, A kompromisas dabar už, prieš, susilaikę, pritarta. Dešimtas pakeitimas. Ji apima A kompromisas dabar dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? 11.11. Už ir prieš balsavusiųjų. Tai reiškia, kad atkrenta, ar ne? Tai yra atmestas. Galbūt reiktų dar kartą balsuoti ir patikrinti. Man atrodo, kad visi pavargo, sako pirmininkas Andrew Duff. Noriu, kad tam, kad taptų aiškiau, galėtume balsuoti elektroniškai. Nes e, panašus narių skaičius balsuoja už ir prieš būtų paprasčiau, jeigu balsuotumėm elektroniškai. Puiku. Balsuokime elektroninėmis priemonėmis. Pradedame nuo 11 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Pirmininkas pasitaiso, kad balsuojame dėl 12 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas tuomet. Atmestas. Tryliktasis pakeitimas. Ar toliau balsuojame elektroniškai, klausia pirmininkas. Mes nematome rezultato. A, dabar matome, ačiū. Ar ir toliau balsuojame elektroniškai, klausia pirmininkas. Jei taip, tuomet Tryliktasis pakeitimas. Balsavimas prasideda. Dėl tryliktojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Ir rezultatas, kaip matote, atmesta. Toliau 14 pakeitimas balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau, šešioliktasis pakeitimas balsavimas prasideda. Penkioliktasis. Vis dėlto. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau 16 pakeitimas balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 18 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Balsuojama dėl 17 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 18 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Vienuolika už vienuolika prieš atmestas. 19 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Didelė dauguma. 20 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Nepritartas. Atmestas. 21 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 22 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. Pirmasis pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečias pakeitimas. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Mm, atmestas. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta 18 balsavus už, 3 prieš ir vienam susilaikius. Jau. Balsuosime dėl ES administracinio proceso teisės. Balsuokime keldami rankas. Bus greičiau taip. Ir, ir kaip sakiau, balsuojame dėl ES administracinio proceso teisės. Nuomonė rengė panė Jetenma. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 15 pakeitimas nusiešmitų. Už? prieš. Vienuolika, už 12, 11 prieš 12 už pritarta reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 15 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 16 pakeitimas pakeliant rankas balsuojame, kas už. Norite tikrinti elektroniškai? Viskas vyks lėčiau, bet galime balsuoti. 16 pakeitimas, toliau pono Gualtieri pakeitimas. Balsavimas prasideda, balsavimas baigėsi. Pritarta. Septynioliktasis pakeitimas. Rangelio balsavimas prasideda, balsavimas baigėsi. 18 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. Būtų greičiau, jei balsuotume keldami rankas. Ar sutinkate balsuoti keliant rankas? 19 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Devynioliktasis pakeitimas. Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Dešimt už dešimt prieš. Atmestas. Dvidešimtas pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 21 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Dėl 22 pakeitimo. Pritarta. Dvidešimt trečias pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 24 pakeitimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 15 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pakeitimas. Balsavimas prasideda. Balsavimai baigtas. Pritarta. Pirmas pakeitimas Gualtieri. Dėl atskirų dalių pirmoji dalis kas už, pakelkite rankas. Kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, kelkite rankas, jeigu jūs balsuojate už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras pakeitimas, Gualtieri. Už, Pakelkite rankas, sako pirmininkas, prieš susilaikė pritarta. Trečias pakeitimas, mes ir šmito. Kelkite rankas, kas už. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Vienu balsu persvėrus rezultatą. A kompromisas. Kas už? Pakelkite rankas prieš, susilaikė pritarta. Toliau šeštas mesešimto pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas prieš susilaikę atmestas. Septintas pakeitimas už. Pakelkite rankas. Prieš susilaikę pritarta. B kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta aštuntas pakeitimas. Mes balsavome dėl jo balsuodami e, dėl be kompromiso. Taigi dabar dešimtasis pakeitimas. Kas už? Balsuosime elektroniškai dėl šio pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 11 Gualtieri pakeitimas, kas už, pakelkite rankas, prieš susilaikę pritarta. 12 pakeitimas Gualtieri už, pakelkite rankas, kas už, prieš susilaikę pritarta. 13 Gualtieri pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę pritarta. Dabar galtinis balsavimas dėl visos nuomonės, balsuojama elektroniškai, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 22 balsavus už, nei vienam nebalsavus prieš. Sveikiname ponę Etenmakį. Toliau balsavimas dėl e, Europos piliečiams programos nustatymo 2014-2020 metų laikotarpį. Toliau balsuojama dėl Hefnerio pranešimo skirto e, programos Europa piliečiams nustatymui. Kas už 11 pakeitimą keliame rankas? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 12 pakeitimas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 13 pakeitimas už? Prieš? susilaikė pritarta. 14 pakeitimas už, susilaikė pritarta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 16 už. Pirmininkė, gal galime balsuoti dėl pakeitimų bloko? dėl daugelio pakeitimų kartu. Man atrodo, kad EPP nesutiko su tokiu siūlymu. Iki, ne, paž, iki pakeitimų, dėl kurių pozicijos yra skirtingos. Balsuojame elektroniškai. Keliame rankas. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 17 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 18 už prieš susilaikė atmestas. 19 už prieš susilaikė pritarta. 20 už prieš susilaikė pritarta. 21 už susilaikė pritarta. 22 už prieš, susilaikė pritarta, 23 už, prieš, susilaikė pritarta, 41 už, prieš, susilaikė pritarta, 24 už, prieš, susilaikė pritarta, 25 už, prieš Balsuojame elektroniškai. 20.25 balsavimas prasideda. Baig. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 už. Prieš susilaikė pritarta. 27 už. Prieš susilaikė pritarta. 28 už. Prieš susilaikė pritarta. 28. Dėl visų kitų balsuojame draugė kartu, ar ne? Ne? Gerai. 29 už. Prieš susilaikė pritarta. 30 už. Prieš susilaikė pritarta. 31 už. Prieš susilaikė pritarta. 32 už. Prieš susilaikė pritarta. 33 už. Prieš susilaikė atmestas. Pritartas, sako pirmininkas, atsiprašau. 34 e, už. Prieš. Susilaikė pritarta. 35 už. susilaikė pritarta, 36 už, prieš susilaikė pritarta, 37 už, prieš susilaikė pritarta, 38 už, prieš susilaikė pritarta, pirmas už, prieš susilaikė pritarta. Antras už. Prieš susilaikė atmestas. Trečias už. Prieš susilaikė pritarta. 39. Už. Prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas už prieš susilaikė pritarta, penktas už, prieš susilaikė pritarta, šeštas už, patikrinkime, prieš susilaikė atmestas. 40 už, prieš, susilaikė pritarta. Septintas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaikė pritarta. Devintas už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar gautinis balsavimas. Norite balsuoti elektroniškai? Gerai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 19 balsavus už, 4 prieš. Sveikiname ponę Jetenmakį.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 Tai buvo DAFO pranešimas, visi balsavote, balsavimą baigėme. Atmestas. Nuo 12. Nuo 10 iki 12. Na, ponas DAF regis nėra nepatenkintas. 12 prieš, 10 už. Vienas susilaikė, 10 už. 12 prieš, vienas susilaikęs. Reporter, Na, tuomet sveikinimai pranešėjai. Vale. Allora, resta mi pare da votare il CEF. Il CEF. Il CEF. Puiku. C'est la fin, c'est fini. È c'est le dernier. Oh. Allora, rapporto Stanimir Ilcev. In primo luogo l'emendamento A. Ilce. Aštuntas pakeitimas. Taigi, gal geriausia balsuoti elektroniškai. Pradedame. Koski.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 akivaizdžiai atmestas. Aštuntas. Dėl aštunto turime balsuoti. Prašome parodyti, kas už. Kas už, kas prieš. Er respinto atmestas. Septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patvirtintas. Antras. Kas už? Prieš? susilaikė patvirtintas. Dešimtas. Devintas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. Trečias. Prašome parodyti, kas už. prieš. Atme, atsiprašo, pranešės patvirtintas. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė patvirtintas. B kompromisas. Prašome parodyti, kas už, kas prieš patvirtintas. Dabar pereiname prie C kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. O dabar pereikime prie balsavimo už visą dokumentą elektroniniu būdu pradedame. Baigiame. Patvirtintas. 19 už, 2 susilaikiusieji. Sveikiname pranešėją. Taigi tiek balsavimų.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 Per favore, grazie. Allora ringrazio il commissario vicepresidente Sefcovic per la sua. Norėčiau padėkoti e, komisijos pirmininko pavaduotojui Marušiui Šepčovičiui už atvykimą ir atsiprašau, kad vėluojame. Ir Ypač norėčiau atsiprašyti todėl, kad ši politinių partijų tema mums yra ypatingai svarbi, nes jau kuris laikas mastome šią temą ir manome, kad apskritai Europos demokratiniai sistemai tai labai svarbu, nes politinės partijos turi laikytis tam tikrų taisyklių, todėl paprašėme komisijos pateikti savo poziciją per praėjusius rinkimus ir buvo Marietos Henekal pasiūlymas. Džiaugiuosi, kad atvykote ir iš karto suteikiu Jums žodį. Atsiprašau, kad neturėsime tiek laiko, kiek ketinome skirti, bet šiaip ar taip, komisijos nary žodis Jums. Ačiū. Ačiū gerbiamasis pirmininkė, suprantu, kad iš tikrųjų labai užimtas rytas, kad labai ilgai vyko balsavimai, tačiau aš pratesiu labai pokalbį labai svarbę temą, mums visiems svarbę temą, nes e, komisijos pirmininkas padarė metinį pranešimą, kuriame labai aiškiai patvirtino kad ateityje, siekdami įveikti krizę, mums reikia daugiau politikos legitimumo, mums reikia, kad Europos piliečiai turėtų daugiau Europos. Europos politinis legitimumas turi būti stipresnis ir todėl mums reikia vystyti institucijas ir reikia pagerinti ES veikimą ir įveikti dabartinius ir būsimus iššūkius. Tikriausiai prisimenate, kad buvo labai aiškiai kreiptasi į Europos politinės partijas, kad jos galėtų užpildyti atotrukį tarp nacionalinio ir ES lygmens bei sustiprintų veikimo pajėgumus. Mes komisijoje esame įsitikinę, kad mūsų pasiūlymas dėl Europos politinių partijų pagrindų suteiks tam tikrą pagrindą, kad tos sąlygos taptų tikrovę. Pane Dženako atliko labai svarbu vaidmenį, dirbdama šį darbą, kad viso to pasiektume. Pirmininkas ir aš nekartą per savo posėdžius kreipėmės į politinės partijas šiais svarbiais klausimais ir labai daug pasiūlymų, kuriuos patikė ponė Dženako ir prašymų įtraukėme į savo dokumentą, kurį parengėme 2011-aisiais. Taip pat pasiūlėme konkrečių sprendimų, kaip įveikti tam tikrus iššūkius po to, kai parlamentas patvirtino rezoliuciją ir pranešimą, kurį parengė ponė Dženako. Ir ypač mes atsižvelgėme į pasiūlymus dėl Europos, europinių vertybių, vadinamųjų spekuliatyvių Europos partijų steigimosi siekiant finansavimo. Taigi toks yra mūsų pasiūlymo paketas. Komisija siūlo reglamentą, kuris nustatytų Europos e, Europos politinių fondų statutą ir finansavimą. Ir šios e, naujos, e, nauji subjektai turės laikytis naujų reikalavimų. Taip pat partijoms ir, pa, ir bus reikalaujama, kad partijos ir fondai laikytųsi tam tikrų reikalavimų, o būtent ES vertybių pakartosiu dar kartą, turės gerbti žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisės viršinybę ir žmogaus teisės. Ir suprantama, turės e, siekti, laikytis nepelno siekimo principo. E, šis dokumentas bus taikoma, taikomas partijoms, fondams siekiant sustiprinti vidinę demokratiją, pavyzdžiui, kandida, demokratinę kandidatų atranką, narių atstovavimą ir taip toliau. Siekiant užtikrinti, kad Europos politinės partijos laikytųsi pagrindinių ES vertybių, mes sustiprinome Europos parlamento galės, kad Europos parlamentas galėtų patikrinti tuos dalykus ir imtis atitinkamų veiksmų. Dėl Europos partijų ir fondų mes pasiūlėme pakeitimus dviejose lygmenyse. Pirma, kadangi įvedame Europos statutą, tai ES lygmenį turime nustatyti sistemą, kurios turėtų laikytis partijos dėl išlaidų, dėl nario mokesčio, dėl uh, aukų. Taip pat turės būti padidinti skaidrumo reikalavimai ir įvestos sankcijos. Taip pat bus daugiau lankstumo teikiant finansavimą, e, kad būtų galima per metus 20 tūkstančių eurų e, duoti partijai ir kad e, lėšų davės galėtų likti anonimiškas. Taip pat bus atsižvelgiama į finansinio reglamento reikalavimus ir jis bus taikomas Europos politinėms frak, partijoms. Taip pat bus pateiktas pasiūlymas dėl reglamento ir šis dokumentas taps teisės pasiūlymų dėl teisės akto tuo met, kai bus patvirtintas bendras finansinis reglamentas. Partijoms bus leista pasinaudoti lankstesnių finansavimo režimų, tai yra kopti savo išteklius ir perkelti ES biudžeto asignavimus iki dviejų metų. Taip pat e, bus padidinti kofinansavimo reikalavimai. Komisija siūlo sąlygą, kad vienas Europos parlamento narys galėtų prašyti ES finansavimo ir bus parengti atitinkami kriterijai, kad Europos parlamentas iš ties galėtų būti ta vieta, ta institucija, kuri išreiškia piliečių valią. O dabar norėčiau pereiti prie kito dalyko, ties kuriuo, kuriam skiriame daug energijos ir laiko. Tai pasiūlymų paketo patvirtinimas. Komisija turi labai ambicingus tikslus kad šis naujas pasiūlytas reglamentas įsigaliotų. Mes norėtume, kad jis būtų patvirtintas ir kad įsigaliotų kitų metų Liepos pirmą dieną. Tai yra 2013 metų Liepos pirmą dieną. Ir esu įsitikinęs, kad tai yra mm, įrodymas to, kaip kiek šis dokumentas mums svarbus. Norėtume, kad reglamentas įsigaliotų iki kitų Europos parlamento rinkimų ir rinkimų kampanijų, kurios vyks 2014 metais. Mačiau jūsų tvarkaraštį, iš ties labai įspūdingi jūsų tikslai, norite jau sausio mėnesį atlikti daug darbo, po to su taryba vykdyti konstruktyvius trilogus, kovo ir balandžio mėnesius, mėnesiais ir iš tikrųjų terminai yra įspūdingi, tikėkime, kad pavyks jų laikytis pradėjau diskusiją su valstybėmis narimis, pateikiau užsienio reikalų ministrams ir Europos reikalų ministrams pasiūlymus bendrųjų reikalų taryboje. Ir pirmininkaujantis Kipras aiškiai nurodė, kad yra pasirengęs judėti, dirbti su šiais dokumentais labai greitai. Jie laikosi pažado ir taryboje vyksta išsamios diskusijos tais klausimais jau vyko trys posėdžiai ir šią savaitę yra suplanuoti posėdžiai. Ir biudžeto darbo grupė, kuri dirbo rugsėjo 27 dieną, irgi aptarė tuos klausimus. Norėčiau pasakyti, kad kai kurios valstybės narės pritarė pasiūlymui ir pritarė tam, kad sprendimas būtų priimtas kuo greičiau ir kad dokumentas įsigaliotų kitų metų Liepą, bet kai kurios valstybės narės nusiteikusios kritiškai, ypač dėl pasiūlytų lankstumo priemonių, dėl finansavimo iš ES biudžeto. Todėl skatinčiau jūsų komitetą pranešėjus Europos e, politinės partijas ir frakcijas ir kvieščiau jūsų partijas valstybėse narise pradėti konstruktyves diskusijas šiais klausimais, nes esu įsitikinęs, kad turime puikių argumentų, kai būtų galima išaiškinti visus e, klausimus ir pašalinti nesusipratimus. Mes komisija esame pasirengę e, prisidėti, kiek galime, kad kuo greičiau būtų pasiektas susitarimas dėl šio dokumentų paketo, nes komisija yra įsitikinusi, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas, nes jį parėmė didžioji dauguma kolegijoje. Taigi mes iš tikrųjų turime įgaliojimus dėrėtis ir atlikti šį darbą. Kaip jau minėjau, norėtume tai padaryti iki kitų metų Liepos pirmos dienos, kad būtų pakankamai laiko Europos politinėms partijoms pasinaudoti šiuo dokumentu, jo laikytis iki kitų rinkimų. Ačiū. Grazie, grazie. Dėkoju. Kągi dabar galės pasakyti kolegos. Bet pirmiausia, ponia Jana Kū, kuri yra pranešėja ir kuri čia suvaidino svarbu vaidmenį. Ir taip pat kitam pranešėjui suteiksiu žodį ponui Enrique Gerero, kuris yra pranešėjęs dėl finansinio reglamento. Na, o po to galės pasakyti ir kitą. Pirmiausia, pasakys ponė Gennaku. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui, ponui Šepčevičiui. nes aš manau, kad parlamento pakeitimai ir prašymai buvo įtraukti, juos buvo atsižvelgta, kalbant apie Europos politinių partijų statutą, taigi dėkoju Jums už tai. Ir iki pat paskutinio momento Jūs dirbote labai aktyviai su mumis. Na ir aš norėčiau už tai ką pasakyti. Europos Sąjungoje pats terminas Europos politinė partija – nebūtinai yra labai gerai žinomas. Televizijoje matome, girdime, kalbant apie Europos liaudės partiją, Europos socialistų partiją, liberalus ir panašiai. Na ir aš manau, kad piliečiai mano, kad šios partijos turėtų turėti kažkokį tai statusą, statutą galų gale. Ir jeigu jie sužinos, kad tokios partijos yra tiesiog kaip vos nevyriausybinės organizacijos, aš manau, kad tuomet piliečiai tikrai nusteps, nusteptų ir mes čia kažką dabar bandome e, tuo klausimu padaryti. Kad Europos politinė partija, ta savoka būtų skatinama, kad būtų kalbama apie vertybės ir ko ko įmanoma tuo pasiekti. Tokios partijos turi turėti eilinių narių, tačiau reikalingas kažkoks ir aiškus, dosnus teisinis pagrindas tokiems alijansams. Na ir pagal reglamentą tokios partijos ir fondai įgautų teisinį statusą. Ir jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė norėtų tą padaryti, tam jau bus pagrindas. Taigi tai, ką sakė komisaras Šepčiovičius, apie tai yra man labai svarbu. Mes taip pat teigiame, kad, na, partijos nebūtinai čia ieško daugiau finansavimo, daugiau pinigų. Tiesiog partijoms labai svarbu įgyti tokį teisinį pagrindą, kad kad nebūtų prieštaravimo valstybėse narėse egzistuojančioms nuostatoms, kad jos įgautų teisinį statusą ir kad ta veikla, kurią jie, jos vykdytų, būtų skaidri. Tos valstybės narės, kurios, kurioms kelia rūpešių problemų ir na, įsivaizduojame, kurios tai yra valstybės narės, kurios būkštoja, kad pagrindinis reglamento tikslas yra skirti daugiau pinigų politinėms partijoms, to šalis yra visiškai neteisios. Čia pagrindinė esmė yra suteikti status, statusą ir statutą ir atitinkamą teisinį pagrindą politinėms partijoms. Pagrindinis dalykas yra tai, kad čia svarbus ir instituciniai aspektai, kurie yra aptariami reglamente. Na, o pagal Lisabono sutartį mums reikalingas tinkamas teisinis pagrindas tokioms partijoms. Ir reikalingos suderintos taisyklės tokioms partijoms ir fondams. Yra nemažai Europoje politinių partijų veikiančių ir ne visuomet buvo daromas aiškus skirtumas tarp, tarp tų partijų, Europos politinių partijų. Ir galbūt aš taip detaliai to, tos problematikos irgi nepaliečiau. Uh, Aš manau, kad yra dalykų, kuriuos galėtume mes tvarkyti su dabartiniu teisiniu pagrindu, bet ne visus. Ir čia aš norėčiau pažymėti, kad Europos komisijos pasiūlymas komisijos pasiūlyme turėtų būti numatytos visos reikiamos sąlygos, kad būtų laikomasi proporcingumo, subsidiarumo principų, kad būtų užtikrinamas pakankamas lankstumas. Na ir dar vienas svarbus dalykas, atsižvelgiant į rinkimus 2014 metais, yra tai, kad e, turėtumėme geriau pasirenkti, struktūringiau pasirenkti rinkimams, rinkiminiai kampanijai. Taigi šiame reglamente mes e, reaguojame į tam tikrus e, išsakytus prieštaravimus ir išsakytas abejones, nes finansavimas bus teikiamas laikantis tam tikrų sąlygų arba per individualias partijas. Arba per regioninės partijas ir regioninės asamblėjas. Na, o kalbant apie narystę, uh, E, čia būtų atsižvelgiama į tai, kad buvo nemažai sunkumų anksčiau, turint omenyje įvairius fondus, kurie afilijuojami prie politinių partijų. Buvo tam tikrų struktūrinių sunkumų su tuo anksčiau, praeitie ir trūko aiškumo dėl to, kad trūko to teisinio aiškumo, uh, dėl to ir buvo daug judėjimo laisvės ir dėl to problemoje, dėl praeitie kilo nemažai problemų. Ir dabar, esant e, ekonominėms, politinėms problemoms, nėra priimtina, kai Europos politinės partijos paliekamos e, likimo valiai tikrai, kažin ar piliečiams galėtumėme paaiškinti, kodėl taip yra. Aš manau, kad piliečiai pozityviai vertina Europos politinės partijas dėl dėl to, kad na, pozityviai vertina ir nacionalinės partijas, ir tarkim tai, kas aktualu nacionalinėms partijoms, tas pačias vertybės kaip ir gina ir Europos politinės partijos. Na ir labai svarbu, kad tos partijos, kurios atitiktų kriterijus, kad gintų tas pačias vertybės, taigi tiek. E, pradžiai ir aš tik tai norėčiau pabrėžti kad mano manimu komisijos pasiūlymų e, pagrindų būtų galima sukurti tokią sistemą, kuri leistų parengti tokį dosnų teisinį pagrindą, kuris būtų pripažįstamas visose ES valstybėse narėse ir kuris neprieštarautų bet kokioms nacionalinėms konstitucijoms ar nacionalinėms nuostatoms taisyklėms ir panašiai. Ir taip pat, pirmininkai, jūs teigiate, kad, aišku, tam reiks e, daug darbo, daug padirbėti ir aš labai norėčiau Jums padėkoti ir padėkoti komisijai. Už tai, kad iš tiesų buvo įdėta daug pastangų šiame darbe. Dėkuoju, sako pirmininkas, dabar žodis ponui Gerero Salom, kuris yra pranešėjas dėl finansinio reglamento. Taip, ačiū pirmininkė, dėkuoju Jums, ponė komisarė, kad atvykote, kad pristatėte e, šios du pranešimus. Kaip ponia Genaku sakė, aš manau, kad šis komitetas ir apskritai parlamentas turėtų jūs pasveikinti dėl, dėl jūsų atlikto darbo, dėl to, kad atsižvelgėte į tai, ką pasiūlė Europos parlamentas, atsižvelgti į mūsų indėlį. Ir tai tikrai mums leis toliau gerai su jumis dirbti per visą procesą. Tačiau yra tam tikrų niuansų. Aš esu pranešėjęs dėl finansinių siūlymo aspektų. E, Pone Genaku kalbėjo apie konstitucinius reikalus. Na, aš dabar čia kaip buhalteris pasisakysiu, paliesiu finansinius reikalus ir kaip, tarkim, buhalteris vertintų šią situaciją ir pateiksiu savo nuomonę. Tokia bend, bendra vertinimą. Tačiau, aišku, reiks e, padirbėti ties tais dviem aspektais ir juos kažkaip suderinti. Pone Genaku, čia šiandien daug įdomių pastabų išsakė. Uh, šis komitetas turės daug dirbti, kad reglamente būtų atsižvelgiama ir į biudžetinius klausimus, nes mano manimu tai yra labai svarbu, ypatingai esant tokiems ypatingiems laikams Europos Sąjungoje, nes turėtume vengti tokių situacijų, kai vis daugiau politinių partijų reikalausis daugiau pinigų, Tokiu būdu bus sumenkinamas siūlymo legitimumas. Taigi, su nedidelėmis išimtimis, manyčiau, kad dauguma pritarė tam, kad dabar Europoje išgyvename tokį laikotarpį, kai reikia uh, stiprinti, skatinti Europos politinės partijas. Per pastaruosius trejus metus visi mūsų padaryti darbai rodo, kad reikia daugiau tarp vyriausybinio bendradarbiavimo ir taip pat periname į tą laikotarpį, kai teks suderinti dvi skirtingas nuomonės, kažkaip jas subalansuoti. Ir aš toliau daug diskutuosiu dėl įvairių projektų ES, ko mes iš ES norime dabar ir ko norėsime ateityje. Na ir kad e, tikrai būtų galima įgyvendinti tas vizijas, kad e, būtų galima atvirai aptarti klausimus, kad atsirastų tinkamas tam forumas, tam reikalinga parama politinėms partijoms. Ir e, daug kas turėtų vykti europiniu lygmeniu per europinės politinės partijas. Dėl to manau, kad uh, šis pasiūlymas yra pateiktas laiku ir tinkamu momentu. Atsiranda mums galimybė padėti žmonėms, kuriant ideologinės ir politinės pozicijas, rengiantis 14 metų rinkimams. Taigi, politinėse platformose turime, turime išsiaiškinti, ko mes tikrai norime iš ES. Dabar kalbant apie finansinius aspektus, laukiame, kuomet bus paskelbta finansinio, finansinio reglamento reforma ir mes e, tam siūlysime pakeitimus. Na ir šį rytą aš teigiau, kad dauguma tų pakeitimų turėtų būti skirti bandant įrodyti, kam skiriami pinigai ir kodėl jie skiriami. Tai yra labai svarbus aspektas. Aš esu pranešėjas ir suprantu, kad tai yra labai svarbus klausimas, tačiau tai yra tik tai finansiniai aspektai, ir aš turiu keletą pasiūlymų. Mm, pasistengsiu trumpai pristatyti tuos siūlymus. Tikiuosi, kad ateityje turėsime daugiau laiko toms diskusijoms. Taigi, pirmasis dalykas mm, yra keli klausimai, kuriuos norėčiau iškelti komisarui. Aš turiu šiokių tokių abejonių dėl to, ar tas statutas bus bendrai taikomas visoms politinėms partijoms. Ar tiesiog atsiras situacijų, kai tą statutą teks derinti su kitais teisės aktais. Pavyzdžiui, dėl buveinės, tarkim, kur bus tų politinių partijų buveinė, ar, ar Belgijoje, Bruselėje, ar kažkur kitur. Ar jos bus nacionalinėse jurisdikcijose, vėlgi, čia toks mano klausimas būtų. Mano manimu, reiks įvertinti du dalykus. Reikia parengti teisės aktus, kuriuose atsispindėtų visi europiniai aspektai, visi praktiniai dalykai, visi teisiniai klausimai dėl statuto ir politinių partijų finansavimo kad e, nesusiklostytų tokia situacija, kai yra įvairių teisės aktų mišinys, kurie, kurie skirtingai ir įvairiai taikomi ir tai sukursti dar daugiau sumaišties ir konflikto. Uh, Kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti, yra štai koks. Kaip galėsime kontroliuoti tas partijas, kaip galėsime pasirūpinti, kad tokios Europos politinės partijos laikosi europinių vertybių, jas puoselėja ir skatina. Komisijos pasiūlyme matome kad parlamentui teks priimti sprendimą. Tarkim, jeigu nėra laikomasi vertybių, tuomet reiks kažkaip įsikišti, kaž, kažko imtis ir priimti atitinkamus sprendimus, jeigu tos vertybės yra paminamos. Ir taip pat komisija, taryba ir parlamentas tokiu atveju teiktų siūlymus. Na ir iš ties parlamentas irgi turėtų įsitraukti į šį procesą. Čia jokios alternatyvos nėra. Esame išrinktas organas ir jeigu politinės partijos čia yra atstovaujamos, tai pavyzdžiui, jeigu politinė partija nesilaiko vertybių, tuomet ir Europos parlamentas privalo kažkaip e, kažko imtis. Aš esu socialisto narys ir man tikrai dėl to nekyla jokių problemų. Yra įvairių teisės aktų Europoje dėl politinių partijų draudimų, dėl to, ar tarkim jos laikosi tam tikrų vertybių ar ne, vertybių, kurios įtvirtintos nacionalinėse konstitucijose ir panašiai. Dėl to man problemų nekyla. Tačiau turėsime čia įsigilinti ir būtent Europos parlamentas turėtų kelti tuos klausimus ir juos reguliuoti, būtent įsit, bandant įstikinti, ar tos politinės partijos laikosi vertybių ar ne. Ypatingai, kai vertina visos trys institucijos dėl to, ar buvo pamintos vertybės ar ne. Dabar kalbant apie finansavimą, čia yra vienas esminis dalykas – dėl kurio pritariu, kuriam pritariu. Aš manau, kad visuomet reikia taikyti skaidrumo taisyklės ir aš pritariu komisijai, kad reikia vengti bet kokių problemų susijusių su finansavimo, problemų, kurios iškyla iš, dėl finansavimo ir jos susijusios ne su e, veikiančiais reglamentais, bet su, su tuo, kad trūksta skaidrumo. Ir skaidrumas turi būti labai aiškiai įvardintas dėl privačių aukų, privataus finansavimo ir kitokių dalykų ir kitokio finansavimo. Čia yra dar du aspektai, kuriuos mano, mūs, mano frakcijos manimų reiktų pakoreguoti. Pirmiausia, kaip mes išdalinsime finansus. Dabar komisija teigia, kad 15 procentų visos sumos turėtų būti lygiai išdalyjama tarp visų politinių partijų, o 85 procentai proporcingai turi būti išdalyjami remiantis e, narių skaičių ir kiek narių yra išrinkta Europos parlamentą. Aš manau, kad tai yra, nėra geriausias siūlymas, nemanau, kad pats tinkamiausias, aš manau, kad 15 procentų yra labai daug. Tai yra daug partijai, pavyzdžiui, tokiai, kurioje yra 200 atstovų, o tarkim kitai, kurioje tik vienas atstovas, dalinti tai po lygiai nelabai būtų racionalu. Galbūt reiktų tuos procentus čia pakoreguoti, aišku, reikia kažkokio procento, kuris būtų vienodai išdalymas visoms partijoms, bet aš manau, kad tai turėtų būti mažiau nei 15 procentų, gal 10 procentų būtų sažiningesnis e, variantas. Na, o dėl bendrafinansavimo aš žinau, kad yra čia daug skirtingų nuomonių daug politinių partijų mano frak ir ypatingai mano frakcija mano, kad yra tokių partijų, kurios yra palankiau finansuojamos iš viešųjų finansų ir socialistai tas tų partijų sąrašo nepatinka. Taigi sudėtinga kai kurioms Europos politinėms partijoms gauti tą reikiamą bendrafinansavimo procentą. Kartais yra net didesnis skaičiai, nei dabar siūlo komisija. Mes siūlysime matyti pakeitimą. Taip pat pritariu tam, kad reikia mažinti biurokratiją. Pritariu kontrolės mechanizmui. Manau, kad yra dar du klausimai, kuriuos norėčiau paliesti. Pirmasis yra laikotarpis, kiek laiko tam procesui skirta. Tiesa, kad sakė pana Šepčiovičius, parlamentas viską darys, kad procesas būtų paspartintas. Mes tikrai taip elgsimės. Ir jeigu norime viską užbaigti iki 13 metų Liepos mėnesio, tuomet teks e, griežtus terminus numatyti. Tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad gali tekti atidėti viską iki rudens. Reikia ir tokios galimybės netmesti, nes gali prireikti laiko įvairioms adaptacijoms, kad politinės partijos galėtų prisitaikyti prie tų siūlomų pokyčių ir panašiai. Dar vienas dalykas. Redakcija, peržiūra. Numatytas grafikas reiškia, kad dviejai metai iki kitų rinkimų, bet mes norėtumėme, kad tai būtų trečių metų pradžioje. Tokiu metu gautumėme daugiau laiko visiems pokyčiams įgyvendinti, pakeitimams įgyvendinti, kad galėtumėme viską atitinkamai pakeisti, reformuoti ir pakeisti tai, kas nepasiteisino. Na, o kalbant apie finansavimą, aš manau, kad svarbiausia yra išvengti tų metinių planų, kad atsirastų daugiau lankstumo finansuojant politinės partijas. Na, kita vertus, manau, kad svarbu negražinamas paskolas keisti įnašais. Tokias dotacijas keisti įnašais. Taip pat ex ante finansavimas įro, su įrodymais, ar mes tą įro, įrodymus turime pateikti prieš finansavimą. Čia vat, visi tie dalykai yra svarbus ir aš manau, kad pasiūlymas yra tikrai solidus, geras ir aš manau, kad šiame komitete dauguma mano, kad galima siūlymui pritarti. Ir mes čia bandėme įtraukti visus pasiūlymus komitete bandėme viską atlikti greitai, efektyviai ir spėti tilpti į terminus. Aišku, pakeitimų kažkiek bus, bet e, be jokios abejonės. Mes norėtumėme gauti daugiau informacijos dėl to, kas vyksta taryboje, kurios vyriausybės pasisako prieš. Tuomet gal veiksmingiau dirbtume. Ačiū. Suteiksiu žodį, norėjau suteikti žodį pranešėjams, pasisakyti, bet tačiau dabar turime komisijos nariui suteikti galimybę atsakyti. Daugelis kolegų paprašė žodžio ir prašau visų kalbėti nelgiau kaip 3 minutės, nes 3 minutės yra tikrai ilgai, dabar jau yra 15, tačiau 5 minutės po 12. Ponas Dafas, labadiena. Turiu keletą klausimų. Jūs teisingai teigiate, kad taryboje yra keletas problemų, taryboje visada yra kokiu nors problemų. Bet reikia tikėtis, kad statutui bus pritarta kvalifikuota balsų dauguma. Atsiprašau, paprasta balsų dauguma ir kad, tikiuosi, kad komisija e, bus atkakli ir kad pirmininkaujantį valstybę pasitelktų balsavimo kvalifikuotą daugumą procedūrą per visą procesą, kad būtų pasiektas pagidaujamas rezultatas. Antra. Tas faktas, kad politinės partijos turės būti registruojamos valstybės turės būti registruotos valstybėje narėje ir tai, kad joms galios nacionaliniai teisės aktai, tai ši situacija ir įstatymai yra labai skirtingi skirtingose valstybėse. Kodėl komisija nusprendė eiti šiuo keliu, o ne, pavyzdžiui, leisti politinėms partijoms registruotis E, pasiremiant Europos įmonių statutu. Trečia, politinis dalykas. Jūs nenumatote galimybės politinėms partijoms e, finansuoti referendumų kampanijų. Man tai atrodo labai keista. Net keletas referendumų skirti bus rengiami skirti sutarčių e, pakeitimų patvirtinimui. Ir tikrai būtų pageidautina, kad Europos politinės partijos galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį politinėse kampanijose dėl referendumų ir įneštų taip reikalingą europinį matmenį į šias diskusijas. 18 įtraukoje cituojate Nicos sutarties deklaraciją dėl politinių partijų. Tačiau mano galva tai jau nebegaliojantis dokumentas, nes e, dabar galioja pozityvesnės viršesnės yra pozityvesnės nuostatos dėl politinių partijų tvirtintos Lisabonos sutartyje. Galiausiai norėčiau aptarti dar vieną nesusijusį aspektą. Mūsų komitetas mano, kad politinės partijas reikėtų patikrinti, surenkti joms išbandymą ir leisti joms renkti kampanijas kitose Europos parlamento rinkimuose. Ir todėl mes prašysime komisijos kad ši padarytų pareiškimą parlamento plenarnėme posėdėje dėl 2014 metų rinkimų organizavimo. Taip pat norėtume, kad toks renginys baigtus, kad toks, tokį renginį pažymėtume uh, politinę rezoliuciją, kurioje būtų trys dalykai. Visų pirma, kad politinės partijos nominuotų kandidatus, kurie potencialiai galėtų tapti komisijos pirmininku. Taip pat, kad 50 procentų kitų, kitos komisijos narių būtų e, iš Europos parlamentą išrinktų narių. Ir trečia, kad balsavimo diena būtų iš birželio perkelta į gegužę. Ir būčiau tikrai dėkingas, komisarė, jeigu galėtumėte pakomentuoti šiuos pasiūlymus, nes manau, kad jie. kad rytoj juos svarstys pirmininkų suigačių. Kalbėtoja neįsijungusi mikrofono. Daugelis kolegų prašė žodžio, prašau kalbėti visų ne ilgiau, nes noriu suteikti galimybę visiems pasakyti. Ponas Šolcas toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, noriu Jūs čia pasveikinti ir pasidžiaugti mums tekusių uždavinių. Jis tikrai nelengvas. At, kalbėsiu atvirai, noriu sutelkti dėmesį keletą klausimų. mes svarstėme e, šiam klausimui skirtą pranešimą ir dabar svarstame teisėkuros akto pasiūlymą. Jūs išplėtojate politinių, Europos politinių partijų apibrėžimą ir pagal naująjį apibrėžimą jis apima ir fizinė, fizinius asmenys. Taigi, kaip politinės partijos iš valstybių narių, koks yra jų santykis su atskiriais fiziniais ir juridiniais asmenimis? čia gali iškilti problemų. Ir mes turime patirties, vertinant Europos politinių partijų darbą dėl, dėl narių galimybių daryti įtaką Europos politinėms partijoms. Kokios teisės, pareigos ir prievolės numatomos e, Europos politinėms partijoms siekiant plėtoti savo veiklą ES. Dar vienas klausimas. Pagreičio taškas. Atsiprašau, e, etapas, kuriame esame. kalbant apie partijas, kurios yra Europos liaudės partijos narės. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie Graikiją, jeigu partijos esančios ten valdžioje iš kitų politinių šeimų prieštaraus, prieštams kažkokiems tai siūlymams ir sprendimams, kokius Europos masto debatus turime plėtoti, kad sustiprintume piliečių pasitikėjimą Europos politinėmis partijomis. Ir trečia, finansavimas. Man dar nėra aišku, kodėl jūs sumaišote Europos politinės institucijos kaip ats, atskiro vieneto struktūros pripažinimą ir to pripažinimą, tos instituto pripažinimą viena iš valstybių narių, nes tai sukuria miš, mišrius darinius. Pavyzdžiui, asmenys dirbantis Europos politinėms partijoms jiems galioja valstybės narės regla, įstatymai, o ne Europos Sąjungos teisės aktai. Čia vėlgi yra tokia, na, toksai junginys, mišinys, kuris gali iškelti papildomų klausimų ateityje. Pirmininkas, ačiū dabar ponas Anju. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai kalbėsiu trumpai komisijos nariai, klausydamasis jūsų pristatymo e, Europos politinių partijų pasiūlymo, jūs daug kartų minėjote žodžius biudžetas. Kl, mano kolega ponas Dafas paragino jūs leisti lėšas, numatomas lėšas skirti, panaudoti referendumų kampanijų rengimui, ypač mano šalyje referendumui skirtam ateities santykiams su Europos Sąjunga. Aš noriu pasakyti štai, ką aš manau, kad tos lėšos neturi būti panaudojamas tokiems tikslams. Ar galite mane patikinti, kad jos niekada tam ir nebus panaudotos? Manau, kad, matau, kad šioms partijoms bus, skirt, bus skirta daugybė viešųjų lėšų. Ar jūs, komisijos nariai, turite informacijos apie e, privačias e, grupės įmonės, kurios yra išreiškę norą finansuoti e, politinės partijas. Pirmininką kalbėjau mažiau, trumpiau nei minutę. Puiku, tikėkime, kad ir kiti paseks jūsų pavyzdžių, ponas Bronsas. Ačiū. Aš ne, nepasisakau už jokį finansavimą politinių partijų iš valstybinių lėšų. Manau, kad turėtų tos partijos pačios susirinkti lėšas. Tačiau manau, kad turi egzistuoti e, įstatymai reglamentuojantis stambes subsidijas, kurias teikia įmonės, užsienio šalių vyriausybės. Aš ypač pasisakau prieš Europos politinių partijų finansavimą, nes jos tikrai beveik neturi galimybių pritraukti finansavimo. Iš esmės tai reikštų, kad finansuojama organizacija, kuri net neegzistuoja. Bet jeigu kai kurios partijos sulaukia finansavimo, matau, bet visos privalo sulaukti finansavimo. Negalima būti taip, kad vienos finansuojamos, kitos ne. Ir tos pačios taisyklės turi būti taikomos visoms partijoms. Manau, kad dėl to niekas nebejoja. Tačiau neturi galėti tokios taisyklės, kurios diskvalifikuoja kai kurias partijas dėl jų vykdomos politikos. Arba e, negali būti, kad kai kurios partijos viską pasidalyja, susitarė tarpusavyje ir nieko nepalieka kitoms. Iš pranešimo atrodo, kad partijoms keliami nemaži reikalavimai - skaidrumo, atskaitingumo, demokratijos, tam neprieštarauju. Ten taip pat pasakyta, kad privalu puoselėti ES pamatinės vertybės. Dauguma tų vertybių bent jau iš pažiūros yra universalios tačiau ne jų interpretacija. Ir nors Europos politiniai ešalonai gali manyti, kad tas, e, ta interpretavimas, tas interpretavimas yra visiems nuolos ir savami suprantamas, taip nėra. Interpre, vertybės yra subjekty, subjektyvas pačios savaime, viskas priklauso nuo to, kaip jos yra vertinamos ir suvokiamos. Ir subjektyviems kriterijams įstatymė neturėtų atsirasti vietos. Todėl teisėkuros nuostatos turi būti grindžiamos objektyviais kriterijais ir turime laikytis griežtai įstatymo raidės. Galiausiai buvo pasiūlyta galutinį sprendimą dėl to, ar partija gaus finansavimą, palikti Europos parlamentui. Bet parlamentas yra mažiausiai tokį sprendimą galinti primti institucija, nes čia yra partijų atstovai, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti tuo finansavimu. Ačiū. Adesso sempre raccomandando brevità il collega Hefner. Ačiū, prašyčiau kalbėti trumpai, ponas Hefner. Pirmiausiai norėčiau padėkoti ir pasidžiaugti tuo, kad šioje srityje jau darome pažangą. Manau, kad Tai yra labai svarbi iš ankstinė sąlyga siekiant įtvirtinti Europos demokratiją. Vyksta diskusijas dėl įvairių politinių programų, požiūrių ir reikia, kad būtų skatinama Europos politinių partijų veikla, kad tos partijos būtų matomos išorinėme pasaulyje. Taigi norėčiau padėkoti ponui Šep Šepčiovičiui, taip pat pranešėjams. Pagaliau partijos ir fondai turės um, savo statutą ir praktiškai tai labai svarbus dalykas, nes jeigu nebus teikiamas finansavimas, tai vis tiek bus lankstumo. Norėčiau dar šį vietą pakritikuoti. Pirmiausia, tai kriterijai, kurie, mano manimo, e, turėtų atitikti ir stat, partijų statutą ir vidaus taisyklės bet kandidatų pristatymas tai yra viena iš svarbiausių politinių partijų užduočių. Ir demokratiniuose rinkimuose ir tai, kas paminėta ketvirtos straipsnio antros dalies D punkte, turėtų būti taikoma tik partijos vadovybei o ne pristatant kandidatus prieš rinkimus. Per Europos rinkimų procesą labai svarbu, kad kandidatai būtų siūlomi remiantis demokratinėmis procedūromis. Ir politinėms partijoms yra labai svarbu laikytis demokratijos taisyklių rengiant kandidatų sąrašus. Kitas dalykas - tai referendumai. Maničiau, kad būtų padaryta didelė klaida, jeigu partijoms nebūtų leidžiama dalyvauti. Jeigu nebūtų leidžiama formuoti visuomenės nuomonės ir manyčiau, kad nereikėtų partijų atskirti nuo referendumo procesų, reikėtų jas įtraukti į diskusijas. Ir dar vienas labai svarbus dalykas Aškinamajame memorandume teigiama, kad į įgaliojimai, leidimai neturėtų būti tokie griežti kaip tie, kurie reikalingi prašant finansavimo. Įgaliojimai turėtų remtis jau atstovavimu, esamu atstovavimu Europos parlamente. Priešingo atveju, kitaip turėsime leisti ir kitoms partijoms dalyvauti, bet nebūtinai suteikti tiek vietų parlamente. Dėl finansavimo kriterijai yra per griežti. Suteiksiu Jums laiko atsakymui. Ačiū. Ačiū, ponė Vyland. Labai trumpai kalbėkite. Ačiū, pirmininkė. Laiko nedaug, tai tik norėčiau pritarti padėkai, kurią išreiškė ponas Hefneris ir pakartoti tai, ką jis sakė apie Europos visuomenės nuomonės formavimą ir partijų vaidmenį. Trečiame straipsnėje yra 3 procentai per ketvirtį. Manyčiau, kad tas reikalavimas yra per griežtas. Reikėtų tai pakeisti ir reikėtų įtraukti daugiau šalių, kuriuose yra atstovaujama per Europos rinkimus į Europos parlamentą. Ir reikėtų, kad partijos dalyvautų ir Europos rinkimuose, ne tik nacionaliniuose rinkimuose ir tuomet joms turėtų būti suteiktos lengvatinės sąlygos gauti finansavimą. Dėl penkto straipsnio manyčiau, kad jis yra abejotinas. Ar galima partijoms leisti įgyti juridinį statusą? Nes Jeigu, pavyzdžiui, yra 13 tūkstančių narių ir jie gali turėti e, teisinio subjekto statusą, jeigu kalbame ne apie atstovavimo, o bendro sprendimo prieimimo teises, kurias turi nariai ir jie renka savo vadovų slaptų balsavimo, manyčiau, kad reikėtų vartoti įprastas formuluotės. Taip pat dėl prieigos. Jeigu partija dalyvaus rinkimuose, tai ir kandidatai turi turėti galim, prieigos galimybę Ir jeigu visi nariai yra lygus, tai kiekvienas narys turi vienodas teises. Ir aš turiu galvoje demokratinius rinkimus ir kandidatų skirimą. Tai turėtų būti atliekama remiantis demokratinė tvarka, slaptų balsavimo. Priešingų atveju gali atsirasti problemų su skaidrumu, Ir kai kas gali apkaltinti partiją, sakydami, kad jose trūksta skaidrumo dėl 20 procentų. Kalbant apie Europos parlamento narius, manyčiau, kad mums reikia skaičiuoti tik tuos žmonės, kuriuos demokratiškų būdų e, nominavo jų partijos. Prašome kalbėti trumpai Atsiprašau, kad pavėlavau, vyko tarp institucinės grupės posėdis. Džiaugiuosi, kad pas mus atvyko pana Ševčiovič, komisijos pirmininko pavaduotojas. Taip pat dėkoju pranešėjai. Europos parlamentas jau seniai prašo, kad būtų suteiktas toks teisinis statusas ir pagaliau jau pradėtas dirbti prie pasiūlymo dėl reglamento, dėl partijų ir fondų ir statuto. Tai yra labai svarbu žingsnis ir politinė ir demokratinė prasme, ypač prieš kitus rinkimus. Europos partijos galės turėti juridinio asmens statusą ir gauti finansavimą. Norėdami sustiprinti demokratiją, turime suprasti, kad partijos yra labai svarbi dalis. Jų vaidmuo yra nustatytas sutartyje. Labai svarbus skaidrumas ir Europos ver, pagarba Europos vertybėms. Tuomet, nes dabar Europos piliečiai jaučiasi vis labiau nutolę nuo ES institucijų ir labai svarbu sustiprinti partijas ES lygmenių, jeigu norime perėti prie tikrų visos Europos diskusijų. Tai ypač per krizę matome, kaip trūksta demokratijos ir kaip partijos galėtų padėti sustiprinti demokratinę valdyseną. Taip pat reikėtų patikslinti dviejopo teisinio statuso skaidrumą ir laukiame, tikimės su jumis bendradarbiauti ateitie. Dėkoju, dabar komisijos vicepirmininkas Šepčiovičius pasisakys, pirmininkas dėkoja vertėjams iš anksto, jeigu jie padirbs ilgiau nei iki pusės pirmos. Taigi prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums visiems už pastabas. Aš pasistengsiu trumpai sureaguoti Jūsų pareiškimus. Aš manau, kad ir ponė Džianaku, ir Enrique Gerero, ir Zita Gurmai suburs puikią komandą dirbant e, ties šiuo klausimu ir taip pat e, dėrybinę komandą dėrybose su taryba. Ir aš manau, kad labai svarbu, jog jie akcentuoja svarbiaus, tuos pačius pasiūlymo dalykus, būtent, kad turime leisti Europos lygmenių veikti Europinėms politinėms partijoms. To mes ir siekiame. esant dabartiniai finansiniai padėčiai, mes su tomis pačiomis išgalėmis lėšomis, kartais net su mažesnėmis, siekime to paties rezultato, tam kuriame geresnės sąlygas, darome aiškesnės, skaidresnės taisyklės, atverime duris skaidriam e, finansavimui ir tai yra pagrindinė pasiūlymo filosofija. Ir aš manau, kad tas teisinis pagrindas ir politinių partijų statuto pripažinimas europiniu mastu yra labai svarbia politinė reikšmė turintis dalykai nes jeigu bus užtikrinamas tinkamas aiškumas, kur, kokia yra politinių partijų vieta tame Europos kraštovaizdyje, tai leis sukurti politinę erdvę Europoje. Aš manau, kad ponas Gerero labai detaliai kalbėjo apie įvairius biudžeto, biudžetinius aspektus ir uh, koks bus mūsų pasiūlymas, kai bus patvirtintas finansinis reglamentas ir kai komisija galės pristatyti tą naująjį pasiūlymą dėl finansinių reglamentų, kad būtų atsižvelgiama į mūsų pasiūlymą dėl partijų politinį statutą ir finansavimą. Manau, kad vienas dalykų, kuriuo, apie ką jis kalbėjo, yra tai, kad yra būkštavimas, kad jeigu politinės partijos uh, kad jos nesidurtų dvigubo teisinio statuso situacijoje. Ir mes manome, kad e, savo pasiūlymų mes užkertame kelią tokiai galimybei, kai politinės partijos yra registruojamos kaip europinės politinės partijos, jos įgauna tokį statutą. Aišku, mes, mums reikės e, valstybių narių paramos ir supratimo, nes reikalingas bus tas perkelimas ir reiks apsispręsti, kaip su tomis partijomis bus elgiama nacionaliniu lygmeniu, ypatingai darbo teisės, mokesčių, mokestinių režimų srityje ir panašiais klausimais. Tačiau tikimės, kad tas perkelimas bus teisingas ir mes pasirinkome šį kelią, nes jeigu norime viską įtraukti į pasiūlymą, galiausiai Europos politinių partijų diskusijos taptų susijusios su vienbalsiškumo balsavimu ir tada kai kurios valstybės narės reikalautų, kad reikia pirmas tvarkyti mokesčius, kitus dalykus ir panašiai ir vilkintų procesą. Taigi tas lengvas perkelimas leistų pasiekti kur kas geresnio rezultato. Tikimės to pavyks pasiekti iki kitų, iki kitų metų vasaros. Ponas Gerero, ponas Vyland kalbėjo apie tai, koks svarbus yra skaidrumas. Aš manau, kad mums irgi, aišku, tai yra labai svarbu ir mes daug dėmesio tam skiriame. Būtent kaip užtikrinti skaidrų finansavimą, taip pat kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi europinių vertybių. Aš labai džiaugiuosi, kad ir ponas Bronsas, ponas Egnių pritarė tam, e, apie ką aš kalbėjau, kad europinės vertybės yra neginčiamos. Tai yra universalios vertybės ir tų vertybių turi laikytis partijos savo veikloje, savo politinėme darbe. Ir aš manau, kad Europos parlamentas būtent geriausiai tinkama institucija vertinti, ar yra laikomasi tų europinių vertybių ar ne. Mes numatome skaidrumą ir finansavime. Dabar ir sponsoriavime. Dabar taisyklės yra kur kas tikslesnės ir aiškesnės. Tiksliai yra pasakyta, kokia galėtų būti maksimali dotacija per metus. Ir taip pat yra aiškios taisyklės, ypatingai prieš rinkiminėse kampanijose, būtent kaip, per kokį laiką turi paskelbti, kas remia politinę partiją ir skiria didelės pinigų sumas. Taip pat donorų, sponsorių e, sąrašas irgi bus viešas, viešai publikuojamas, kad visuomenė žinotų, kaip politinės partijos yra finansuojamos, iš kur ateina pinigai ir um, kaip jos tuos renka finansus. Ir aš manau, kad skaidrumas, atskaitomybė, galimybė užtikrinti ekspost kontrolę irgi leistų Europos politinėms partijoms pasiekti geresnių rezultatų, užsitikrinant finansavimą, nes visi žinotų, jog egzistuoja aiškios ir skaidrios taisyklės. Dabar kalbant apie biudžeto klausimus, aš manau, kad reikia apie juos kalbėti atskirai, nes čia mes kūrėme teisinį pagrindą, taisyklę dėl to, kaip uh, bus naudojamas biudžetas. Dėl to, kiek lėšų bus naudojama šiam konkrečiam klausimui. Jau čia biudžeto institucijos nuspręs. Uh, diskusijose dėl biudžeto. Tačiau šiame, kurdami tą reguliavimo pagrindą, aš manau, te, teisinį pagrindą mes turime parodyti, kad pinigai būtų tinkamai naudojami, kad jie būtų skiriami atvirai ir skaidriai. Tai, ką sakė ponas Gerera dėl terminų. Viena vertus turiu pasakyti, kad mane drąsina tai, kad taryba jau surengė keturias diskusijas šiuo klausimu, penktoji įvyks šią savaitę, taigi aš manau, kad, na, sprendžiant, lygdant su kitais teisėkros pasiūlymais, tempas panašu yra gan įspūdingas. Aišku, visuomet pradžioje atsiranda daug įvairių klausimų, formuojasi įvairios valstybių grupės, tačiau manau, kad per intensyves konsultacijas su komisija ir intensyvų uh, pranešėjų, jūsų komiteto dalyvavimą. Aš manau, kad pasieksime geros pažangos. Na ir žinoma, norėčiau nuraminti poną Daf. Tai yra klasikinis sprendo prieimimo bendro sprendimo prieimimo procesas ir manau, kad čia kvalifikuota bus dauguma bus priimtas sprendimas. Ponas Daf uždavė klausimą dėl Europos bendrovių statuto. Na, žiūrėsime, kokia ten yra situacija, bet e, kalbant apie politinės partijas, labai svarbu, kad jos veiktų kaip nepelno siekiančios organizacijos. Tai čia būtų tikrai labai sunku derinti ir lyginti su Europos bendrovių statutu, nes Europos politinės partijos turėtų veikti tokiamis kitomis sąlygomis. Referendumo klausimas. Buvo apie tai kalbama gan daug, keletą kartų. Na ir mes atidžiai irgi panalizavome šį klausimą ir padarėme išvadą, kad nacionalinių referendumų finansavimas netgi susijusius su ES reikalais čia jau viršytų tas, ta, tas, tos kompetencijos ribas numatyta sutarties. Taigi tai jau viršė tam tikrus konkrečius straipsnius. Ir, kaip sakiau, tikrai būtų labai ilgos diskusijos tokių klausimų. Tai aš manau, kad tik informacinės kampanijos galėtų būti finansuojamos. Na ir kadangi mes bandėme išsiaiškinti, kokia yra valstybių narių situaciją, poziciją ir nuomonę, bandėme diskusijos su jomis surenkti ir aš manau, kad dabar gal tos diskusijos bus lengvesnės, kai taip aiškiai viskas jau yra išsakyta mūsų pasiūlyme. Dėkoju ponui DAF, kad atsinti man informacijos ir pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto. Kadangi kalbame apie būsimą komisiją. Aš turėčiau matyt pasikonsultuoti dar, nes čia jautrus politinis klausimas, bet dėkoju, kad išsakėte komiteto nuomonę ir aš tikrai pasikonsultuosiu su kitais komisarais. Ir manau, kad surenksime diskusijas šiuo klausimu taipogi. Ponas Hefneris palėtė kandidatų klausimą. Čia mes norėjome tiesiog užtikrinti, kad vidinė partijos demokratija, vidinės demokratinės taisyklės būtų gerbiamos. Na ir jeigu mūsų pasiūlymas buvo suprastas taip, kad lyg būtų ribojamos galimybės politinių partijų atstovams būti išrinktiems. Tai čia tikrai toks, tokio ketinimo neturėjome, nes tame straipsnėje 4.2 straipsnėje, kur kalbama apie rinkimus, kalbama apie vidinius valdymo organus, o ne kandidatus. Taigi aš manau, kad čia išspręsime ir šį klausimą. Bet jeigu norite platesnių paaiškinimų, mes mielai juos pateiksime. Taip pat ponas Hefneris kalbėjo apie Europos politinių partijų registravimą, jų finansavimą. Na ir po ilgų konsultacijų su Europos parlamentu ir politinėmis partijomis mes supratome, kad Europos politinės partijos galėtų būti registruojamos tik tuo atveju, jeigu tenkina registravimo kriterijus, tačiau prieiga prie finansavimo turėtų būti numatoma tik tais atvejais, kai yra bent vienas europarlamentaras iš tos partijos, nes mes manome, kad Europos politinės partijos turėtų būti, na, jų natūralis siekis turėtų būti būti atstovaujamiems europinių lygių Europos parlamente. Na ir mes patvirtinome daug sudėtingų priemonių, siekiant užkirsti kelią sukčiavimams, spekulacijoms, politinių stovyklų keitimo galimybėms. Taigi mes labai skaidriai bandėme numatyti visas tokias nuostatas savo pasiūlyme. Norėčiau šį beitą pasiaiškinti dėl registravimo. Nes visa kita man yra aišku, bet dėl registravimo nėra tai numatyta. Registravimo atveju yra du kriterijai septyni politiniai veikėjai iš septynių valstybių narių galėtų suformuoti Europos politinę partiją. Arba galimas kitas variantas - septynios politinės partijos, kurios viršyje 3 procentų ribą, 3 procentų paramos ribą pastarosiuose Europos parlamento rinkimuose. Jeigu tenkinami tie du kriterijai, tai tuomet viskas tvarkoja. Aišku, reikia pateikti paraišką Europos parlamentui, viskas yra verifikuojama, tikrinama ir tuomet vyksta registracija. Ir jeigu pavyksta tenkinti e, tuos kriterijus, tuomet rašomas prašymas būti pripažinamai kaip Europinė partija. Ponas Vilendas taip pat kalbėjo apie biudžetinius aspektus, skaidrumo reikšmę ir aš Manau, kad mes tikrai čia daug dirbsime šiais klausimais ir prireikus e, teisėkros procedūroje galėsime patobulinti tą pirminį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Ačiū vicepirmininkui. Nekartą su jumis esame susitikę, visuomet diskusijos buvo labai vaisingos, tikiuosi, kad tai bus ir ateityje. Dėkoju, kad atvykote. Dėkoju, kad e, jums teko dirbti šiek tiek ilgiau.